Okay. Okay, take your seats, everybody. I think. Gerbėmiai kolegos, prašyčiau susėsti. Manau, kad daugumos frakcijų atstovai jau susirinko. Žinau, kad Viki ir Kei atsiprašė, kad nedalyvaus šiandieną, todėl kad turi dalyvauti savo partijos konferencijoje, bet įkalbėjo jau praėjusi posėdį. Turime keletą darbotvarkės klausimų. Septintasis ir aštuntasis. CRD 4 ir lydintis reglamentai. Tęsime pasisakymus. Šiandieną vyks antrasis keitimasis nuomonėmis. Pirmasis prasidėjo Strasbūrė. Ir pranešėjas ir bu, panas Bulman socialistų vardu, taip pat Viki nuo EKR jau kalbėjo, taigi manau, kad dabar turėtų kalbėti Aldės šešėlinis pranešėjas, ponas Lambertas. Matau, kad jūs čia ir po to, jeigu bus kas nors, kas dar norės pasisakyti, tai duokite žinę. Gunaras norės kalbėti ir Georgo Fejo. Ir be abejo, seksime norinčius kalbėti. Galiu grįžti prie to, apie ką kalbėjau vakar, kad buvau Vašingtone, tad e, galiu pasakyti keletą dalykų apie tai, kaip vyksta Bazelio 3 įgyvendinimas. Aišku, kad kai kurios valstybės jį gyventins sparčiau negu kitos, pavyzdžiui, Kanada jau beveik perkelė Bazilio 3 nuostatas, kitose šalyse atsiranda poreikis daug greičiau gyventinti šį teisės aktą dėl rinkos sąlygų ir niekas tam neprieštaraus, jeigu nesutrukdys trečiosios šalis. Ir taip pat jau mačiau daugiau negu vieną apibriežtį skirtą e, atitikčiai tekste. Ir man atrodo, kad e, kelios sistemos, keli režimai, kurie uh, gali būti svarstomi, gali būti netokie griežti kaip mūsų siūlomas. Ir galbūt ir tokių sistemų užtektų subalansuoti rinkoms. Tiesiog atsakingos institucijos turės tai vertinti ir aš jomis pilnai pasitikiu. Didžiausias skirtumas tarp ES ir kitų pasaulio dalių gali būti patvirtinant rizikos modelius ir turime užtikrinti, kad suvienodinimas ir harmonizacija, kurios mes siekiame čia Europos Sąjungoje, nenukentėtų dėl skirtingų rizikos vertinimo modelių. Ir manau, kad yra būtina, kad turėtume kokią nors išorinę matricą, pagal kurią galėtume įvertinti kiekvieną rizikos modelį. Tai galioja ne tik tai banko, bankų sistemai, bet ir CCP Ir čia žvelgiu į mokumas 2 e, teisės aktą, kur dabartinius savo vidinius modelius mes deriname su naujais išoriniais. Ir tokiu būdu, dirbdami kartu su kolegomis, galėtume numatyti standartinius modelius, kuriuos galėtume taikyti visi. Ir patikrinti, e, kiek tie modeliai e, yra veiksmingi. Nežinau, ar visada tų patikrinimų rezultatai mus yra tenkinami, bet tai tik įrodo tai, ką visą laiką teigiame čia Europos parlamente, kad mes norime numatyti ir išorinius e, matmenis, pagal kuris galėtume, kur, kuris remdami, remdamiesi galėtume vertinti ir savo vidinės uh, matricas. Ir vėlgi galiu priminti, kad vakar kalbėjome apie tarptautinius finansinių ataskaitų standartus, kaip sekasi juos įgyvendinti pamatėme, kad situacija ES ir JAV yra truputį kitokia, bet dabar, kai yra parengtas Bazelis 3, atrodo, kad visi tuos skirtumus analizuoja ir ieško būdų, kaip rasti bendrus atskaitos taškus. Manau, tai yra puikiai mintis. Taip pat likvidumas yra vienas iš klausimų, kurių mes dar nebaigėme svarstyti ir yra kitos rytis, kur bent Europos Sąjungoje turėtų būti gyvendinami pokyčiai. Pirma tokia sritis tai yra e, obligacijos, nulės rizikos obligacijos. Vokietija turi tvirčiausią poziciją dėl šio klausimo taip pat e, vyko diskusijos apie pačias e, nulinės rizikos obligacijas kaip po tokias Bazilio 3 kontekste, nes norime numatyti ir e, tam tikro lankstumo valstybėms, kad jos galėtų priimti atitinkamus sprendimus dėl nulinės rizikos obligacijų. Tai galima būtų padaryti numatant, pavyzdžiui, rizikos reitingą arba numatyti prievolę pateikti daugiau informacijos apie valstybės įsiskolinimus. Ir dabar be abejo visi nori, kad būtų numatyti patikrinimai e, ciklais, nuolatos ir pasik... juos pakartojant. Ir tai yra visiškai nekeista. Dar vienas dalykas susijęs su valstybės skola, tai yra uh, skolos koncentravimas likvidumo tikslams. Ir aš labai norėčiau, kad ta įvairovė, kuri yra dabar, nedingtų. Ir dabar mūsų numatomi instrumentai turi būti laikomi likvidžiais, bet tam tikras standartizavimo lygis yra būtinas. Ir be abejo, reikia užtikrinti priemonių kokybiškumą bei skaidrumą. Kitas dalykas yra apsauginės priemonės. Kartais yra sunku e, išleisti tą apsauginių priemonių kapitalą, kai ekonomika rytasi žemyn, bet reikia ieškoti būdų, kaip tai daryti nekenkiant bankams. Pavyzdžiui, galima būtų numatyti tokias priemonės dėkti dabar. Kai kurioms valstybėms narėms, atskiroms valstybėms narėms tokios priemonės būtų naudingos, siekiant išvengti turto burbulų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje abejočiau tokių priemonių nauda. Galima būtų bandyti išvengti turto burbulų, numatant rizikos vertinimo naujas sistemas. Ir taip galėtume tas priemonės e, numatyti konkretesniems tikslams. Taip pat yra valstybių narių, kurios nori kapi, aukštesnės kapitalo bazės, kadangi jų banko sistemos labiau priklausomos nuo BVP, o jų BVP yra didesnis negu ES vidurkis. Galima peržiūrėti tokius pageidavimus, bet e, kalbant apie klasterius arba nedidelius bankus, galbūt reikėtų kitokių bendresnio pobūdžio apsauginių priemonių ir todėl negalima sakyti, kad galima numatyti e, kontrcikliškos apsaugos priemonės ir kad jos galėtų būti taikomos visose situacijose visoms valstybėms. Aš manau, kad apsauginių priemonių klausimą mes dar apsvarstysime ir prieisime prie konkretesnio sprendimo. Visų pirma, būtų svarbu įvertinti E, tokių apsauginių priemonių tikslus bei mūsų vartojimus terminus. Ir manau, kad valstybės narės turės elgtis diskretiškai, bet e, jų elgesys turi būti vertinamas ir stebimas. Ir reikia kiekvienai apsauginiai priemoniai numatyti, įvertinti būtinumą. Taip pat dar yra kitų sričių, kur reikia patikrinti mūsų pasiūlymų ryšį su pasiūlymų, kitais pasiūlymais. Numat, yra e, galutiniai įmonių e, tipo vartotojai. Ir mes parlamente turėtume savo veiksmus derinti su kitų institucijų iniciatyvomis. Taip pat skaitydama tekstą pastebėjau dar vieną dalyką, jis be abejo ten buvo jau ilgai, tai yra e, pag... tie ir vienas priemonės, kurios yra dabar ribojamos remiantis institucijų likvidumu. E, jomis remiantis yra ribojami valstybių įsigijimo leidimai. Man atrodo, kad gali susiklostyti tokių situacijų, kai teks peržiūrėti e, visas taikomas priemonės, tai bus dėl krizės. Ir rezoliucijos atsakingo institucija turės nuspręsti, kaip reikės elgtis, ar pervertinti e, finansinių institucijų likvidumą, ar numatyti kitokį pagrindinio kapitalo e, dydį, bet tiesiog manau, kad reikia peržiūrėti čia apibrieštis, kad jos labiau dėrėtų su dabartinė situacija. Ir tas tekstas buvo jau ilgai teks, e, tekste, bet man tiesiog dabar pasirodė, kad krizės kontekste reikėtų apibrieštis peržiūrėti. Ir tai turėtume padaryti, kol dar neatėjo laikas pateikti pakeitimus. Aš dar turėčiau labai daug ką pasakyti, bet turbūt čia ir baigsiu žodį perduosiu Filipui. Ačiū, Šeron. Prieš pradėdamas kalbėti apie techninės detalės, aš norėčiau pabrėžti tikslus, kurie mūsų nuomonė turėtų būti iškelti šioje direktyvoje. Pirmiausia, mes vis dar tebesame tokiuose sąlygose, kai žmonės turi tarnauti ekonomikai, o ekonomika tarnauja finansų pramoniai. Būtent taip dabar veikia pasaulis. Rinkos ekonomikos galutinis tikslas šiuo metu - užtikrinti, kad finansų verslas atneštų e, didelį pelną, e, jeigu galima, netgi e, 20 taisiais, e, 20 kartų didesnį. E, Reikia padaryti, kad ekonomika tarnautų žmogaus gerovė, o ne atvirkščiai. Antras tikslas e, yra susijęs su pirmuoju. Verslas turėtų būti atsparesnis. Jis turėtų sugebėti atremti šokus, smūgius ir pats būti mažiau rizikingas. Todėl aš manau, kad tokie pelnai, kokius gauna Deutsche Bank, BMP paribas ir panašiai, Uh, jeigu pažiūrėtumėte jų metinės ataskas, pamatytumėte, kad jie nori gauti 20 procentų nuo, nuo savo pelno. Aš kreipiuosi į kolegas. Funkcionuojančioje rinkos ekonomikoje VD3 tampa nebeįmanomas, nes yra iškreipama rinka, yra informacija negerai pateikiama ir yra neteisingi pelno skaičiai teikiami tai yra kengsminga ekonomikai. Todėl toks pelnas savaime turi būti neįmanomas. Kodėl taip yra? Todėl, kad ideologiškai mes norime gražiai, teisingai funkcionuojančios rinkos ekonomikos, bet kapitalas atitenkantis finansų verslui nepatenka į realią ekonomiką, į realų ūkį. Jūs, kai kalbėjote apie automobilių gamintoją ar mažmeninką prekybininką, uh, E, tai žinosime, kad jie susidurs su sunkumais gaudami kapitalo, nes jie pelno te gauna 5 procentus, tai yra vargu ar verslas. Ir tai sukuria nesažininga konkurencija iš finansų sektoriaus pusės. Galiausiai reikia įvairovės visose finansiniuose sektoriuose. Ir čia aš galiu pasakyti, kad bandydami apimti viską vienu reglamentu ir apsaugoti skirtingus verslo modelius, sudursime su sunku, rimtais sunkumais. Bet reikia įvairių verslo modelių, negalima pritaikyti vieno krupalio visiems. Otmar, aš suprantu, ką tu norėjai pasakyti, kai kalbėjai, kad reikia pradėti e, ataskaitą savo iniciatyvą renkti, e, kurią jūs pasirašėte praeitais metais. Mes balsavome, bet mes pripažįstame, kad padėtis ir toliau išlieka labai nesveika. Ir gal prieš šešis mėnesius mes ir buvom, turėjom galimybę galvoti, kad švelnios priemonės atneš naudos, bet dabar vargu ar to galima tikėti. Aš manau, kad reikia užkirsti kelią tiems uh, pritik, to, tai kritikai, kurią dažnai girdime. Sakoma, nebūkit per daug griežti, žiūrėkite į realybę. Bet pažiūrėkime dabar į realybę. Dabar finansų verslas nefinansuoja realiosios ekonomikos. Uh, tokia yra realybė, net be Bazilio 3 taisyklių e, kreditas nepatenka į, kreditai nepatenka į bendrovės, išskyrus į pačias stambiausius, kurios yra traktuojamos kaip saugios. Tačiau kreditai neteikiami e, tokiai veiklai, kaip pavyzdžiui atsinaujintis energijos šaltiniai, nes galvojama, kad tai yra per daug rizikinga. Taigi, nesinaudokime tuo argumentu, kad jeigu mes per daug griežtas sąlygas kelsime, tai nebus teikiami kreditai. Jie ir taip neteikiami. Mes neturėtume apversti likties e, atvirkš e, e, pusių, sukeisti likties pusių. Kitas argumentas Europ, jeigu per daug griežtai taisyklės taikysime, Europos bankų padėtis bus dar silpnesnė. Bet pažvelkime į dabartinę padėtį. Dauguma Europos bankų ir taip yra silpni be mūsų reglamento. Sukurdami griežtas taisyklės, mes sukursime sveikesnę, konkurencingesnę aplinką mūsų bankams. Bet galbūt ne taip, kaip bankams patiktų ir e, ką aš galvoju, turėdamas galvoje apie vienodą žaidimo taisyklės. Aš manau, kad tokių taisyklių nėra, nepaisant to, ką sako G20, to nėra ir nebus. Manau, kad mums reikėtų svarbiausia siekti tarnauti Europos ekonomikos ir finansų sektoriaus interesams. Taigi tokie yra mūsų argumentai, kuriais e, vadovaudomėsi mes e, rengiame CRD4 ir bankininkistės reglamentą. Daliau perinu prie techninių detalių. Kapitalo lygis. Visiškai sutinku su Šerun, kuri kalbėjo apie rizikos modulius. Uh, Aš esu inžinierius, e, mano specializacija buvo matematinis moduliavimas, aš žinau tokios veiklos silpnasias pusės. Todėl man patiko jūsų pasiūlymas dėl tam tikrų kriterijų nustatymų įvairiausių rizikos modelių atveju. Manau, kad tai būtų gera priemonė. Tačiau aš nesu visiškai tikras, kad galime pasikliauti tik rizikos modeliais. Todėl mes manome, kad kapitalo lygmo turėtų būti ne tik didesnis negu kad yra dabar reikalavimo pagal bazelio trečią reglamentą, bet šiuo atveju šiaušiuosi esantis arčiau kur kas Londono negu kitų Europos dalių. Nesakykite man, kad didesnis kapitalo lygis daro žalą ekonomikai. Turime daug empirinių pavyzdžių, kad taip nėra. Aš jokių tokių plepalų iš stambiųjų bankų nesutiksiu, e, nepriimsiu, kai jie sakys, kad jie dėl tokių argumentų neteiks kreditų. Tai yra nesąmonė. Nustatydami kapitalo vidurkį, mes turėtume sukurti tam tikrą uh, e, atsveriamą į koeficientą. Uh, kad, kad ir koks bebūtų rizikos modelis, nebūtų įsivelta į per daug didelius pavojus. Nekalbėkim dabar apie deksiją, apie ją daug rašoma spaudoje, bet aš manau, kad deksija yra labai geras pavyzdys, rodantis, kad ten e, svertai tapo per daug dideli. Likvidumas. Mes e, e, dabar stebime E, išgyvename tam tikrą stebėjimo laikotarpį, galvojame, kokie standartai bus, mes manome, kad turėtų būti nustatyti privalomi standartai likvidumui ir kuo greičiau. Pažvelkime į dabartinę padėtį. E, visas tas triukšmas dėl Prancūzijos bankų pastarosiomis savaitės buvo susijęs su likvidumu. Ar mes galim leisti savo tokią pramogą, kaip laukti dar 2, 3 ar 4 metus, kad įgyventume likvidumo standartus, nes mes nežinome, ar jie tikrai atneš naudos. Mes žinome, kad kai trūksta likvidumo, tada rezultatai yra neigiami. Ir pažvelkime į patirtį. Matome, kaip vyksta tam tikri eksperimentai mūsų akise. Manau, kad pats laikas yra veikti. Dėl verslo modelių. Uh, Atvirai kalbant, kuo daugiau aš žvelgiu į šį tekstą ir aš e, džiaugiausi galėdama skaityti Wiki pranešimas, manau, kad turėtų būti griežčiau atskirtos verslo rūšys. Ir čia vėl turi būti sukurtos uh, labai griežtos pagalbos mūsų ekonomikai kategorijos e, negalime kalbėti apie kažkokias universales institucijas, kurios konkuruotų tarptautiniu lygmeniu. Tik taip mes, taip mes tik sugriauname savo ekonomikos patikimumą ir reputaciją, o to negalime savo leisti. Dar norėčiau pridurti porą dalykų. Pasakyti galėčiau kur kas daugiau, bet apsiribosiu tik dviem. Pirmiausia, kai kalbėsime apie CRD4, taisyklės uh, dėl uh, too big to fail institucijų institucijų bus e, paskelbtos. Kai bus patvirtintas e, CDK, CRD4, o tikimės, kad tai bus padaryta ketvirtadį, e, kitą vasarą, mes galėsime, e, turėsime kur kas aiškesnės specifikacijas. Dabar mes varžome su laiku. Laiko nebeliko. Mums e, tasai modelis too big to fail – turi neegzistuoti, nes kitaip mes jausimės šantažuojami institucijų, kurios kuria mūsų ekonomiką. Ar galvoja, kad yra mūsų ekonomika. Todėl aš manau, kad CP specifikacijas reikėtų įrašyti į šį reglamentą. Ir galiausiai jūs jau kalbėjote apie pereinamąjį laikotarpį. Pereinamasis laikotarpis baigėsi e, sausio 29 dieną atsiprašau, sausio mėnesį 2029 metais. Net man e, blaiviai mąstant atrodo, kad 2029 metai yra e, kita era. Mes negalim leisti tiek ilgai laukti, mūsų finansų sektorius labai nukentėtų. Todėl mes turėtume kur kas griežčiau kalbėti apie perinamosius laikotarpius, juos galbūt sutrumpinti arba sukurti labai stipres e, paskatas nelaukti. Kitaip tariant, turime didinti skaidrumą, bent jau likvidumo požiūrių. E, gali būti, kad e, bus viešai skelbiama informacija apie banko likvidumą ir tai turi būti padaryta jau nuo šiandieno, ne nuo kažkada ateityje. Ar tai padarys žalos bankų pozicijai? Taip, bet tai privers e, bankus stiprinti savo likvidumo standartus arba, tada, nu, jeigu taip nedarys, jie turės nutraukti savo verslą kad e, mes neturėtume vytis laiko terminų, mes turim e, tvarkyti padėti dabar, o nelaukti vėliau. Ačiū. Guoja šešėlinio pranešėjus nėra, todėl Gunarui žodis. Much, um... <clears throat> Dėkoju. Manau, galėčiau pritesti vieną iš Filipo išsakytų minčių. Jis kalbėjo apie vieną paradoksą Ir tai reiškia, kad mes turėtume garantuoti, kad bankai galėtų skolinti tiek mažiau, tiek daugiau tuo pačiu metu. Ir kaip tai padaryti yra mūsų dabartinė dilema. Rengdami šitą pranešimą, šį teisės aktą, turėtume apibendrinti ir visas kitas temas, visus kitus dalykus, kuriuos dar reikėtų panalizuoti. Visų pirma, manau, yra labai svarbu nepamiršti, kokia, koks svarbus yra rizikos vertingavimas. Filipas taip pat minėjo svertų lygį, bet e, manau, kad svarbiausia yra likti prie rizikos reitingavimo, nes e, rizika iš tiesų labai skirtingai vairiuose verslo sektoriuose. Pavyzdžiui, būstų sektorius, ten rizika labai aukšta. Taip pat investicijos į naujas technologijas yra gana rizikinga verslo sritis ir dėl to svarbu nepamiršti rizikos vertinimo. Kita - banko atsakomybė. Ja miniu todėl, kad esame ją šiek tiek primiršę ir manau, kad reikėtų ją vėl sugražinti į mūsų diskusijas. Turime atsiminti, kad bankai turi būti skatinami, net verčiami patys savo iniciatyvą rodyti, kad yra patikimi. Neneigiu, kad reikia kapitalo reikalavimų, bet vis tiek pačių bankų interesai turėtų būti e, rodyti, kad jie yra patikimi. O dabar atrodo, kad kai kurie bankai mano, kad jie yra nemirtingi, jeigu kas nors atsitiks, kad juos valstybė išgelbės. Ir taip neturėtų būti. Ir todėl kalbėdami apie bankų rezoliucijas, kitus dalykus susijusius su bankais, reikėtų nepamiršti jų atsakomybės. Bankai turėtų tai demonstruoti patį savo iniciatyvą. Trečiasis dalykas. Neseniai patvirtiname naująjį stabilumo paktą. Ir taip pat yra labai svarbu nepamiršti, kad nega, ne, nebus naudingi jokie reikalavimai numatomi bankams, jeigu nebus užtikrinta ekonominio stabilumo plačiaja prasme. Kartais kalbėdami apie kapitalo reikalavimus, kalbame apie juos atskirai, pamirždami visą kitą. Nemanau, kad tai yra vaisingos diskusijos, kadangi realybė visai kitokia. O kalbant apie šį teisės aktą, šį pranešimą, Taip pat yra svarbu e, atsižvelgti į tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse finansų pramonė yra stipresnė negu kitose. Vienos valstybės turi daugiau finansinių išteklių negu kitos. Ir tai nulėmė valstybių narių vyriausybių atsakomybės jausmą. Vyriausybės elgėsi kitaip tose valstybėse, kur stipriausias uh, ir smulkiųjų finansinių įmonių sektorius ir tose, kur e, finansinės institucijos yra labai stamios ir stiprios. Matėme jau keletą pavyzdžių per pastarosius metus, kai valstybės narės arba kitos valstybės, kurios anksčiau turėjo labai stiprų finansų sektorių, išgyveno didelius sukretimus. Vienas geriausių pavyzdžių būtų Islandija ir Islandijos bankų sektorius Be abejo, Islandijoje galbūt bankų statymai yra kiek kitokie negu, tarkime, Prancūzijoje. Taip yra dėl skirtingo valstybių vyriausybių atsakomybės lygio. Ir manau, kad neturėtų kilti problemų, jeigu mes nustatysime griežtesnius reikalavimus toms valstybėms, kuriuose tokių reikalavimų reikia. Tai neturėtų iškraipyti konkurencijos sąlygų. Dėkui. Diego. Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon. Eu gostaria de começar esta minha intervenção. Sou, sou... Ačiū, Sharon. Jei galima, aš norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Karas už e, tai, kaip jis pradėjo šią diskusiją ir kaip e, parengė iniciatyvinį pranešimą. Aš jam noriu palinkėti geriausios kloties įgyvendinti per artimiausius mėnesius šį sudėtingą uždavinį. Aš tik keletą komentarų norėčiau išsakyti dėl šios diskusijos. Aš žinau, kad laiko ir progų kalbėti tą temą turėsime nedaug. Bet kai pradėsime e, taikyti bazelio 3 taisyklės, kapitalo likvidumo taisyklės turės būti labai ženkliai pakeistos daugeliu atveju. Daugeliu atveju tai yra reikalinga. Aš pats apie tai kalbėjau keletą kartų, tačiau nereikia to susijęti su realiosios ekonomikos reikalavimais. Turėtume užtikrinti, kad naujos priemonės bankininkystės sektoriui ir jų poveikis būtų gerai žinomos. Turbūt galite įsivaizduoti, kad aš esu geriausiai susipažinęs su Portugalijos ekonomika ir aš puikiai žinau, kokį poveikį tos priemonės turės. E, gali būti, kad metinis realus augimas ilgalaikio BVP bus paveiktas neigiamai. Lygiai taip pat gali būti, kad pablogės e, ilgalaikis nedarbo lygis Galvojame apie 67 tūkstančių darbo vietų praradimą Portugalijoje, o dėl galimybių skolintis 3 procentais jos turėtų išaukti tolimesnėje perspektyvoje, o pirminis tikslas buvo 6,2 procentai. Jeigu pažvelgtumėm į realią kreditų palūkanų normą nuo 0,9 iki 0,1 nukris tas procentas. Taigi E, realios e, apsaugos priemonės yra ir realus atsargumas yra labai reikalingas, kai kalbame apie Bazilio 3 taisyklių gyvenimą. Antras dalykas. Aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti, kad Junktinės Amerikos valstijos taikytų tokias taisyklės, e, kokias mes dabar taikome Europos rinkose. Ir tai turėtų būti daroma kuo labiau. Jeigu bažinio trys taisyklės nebus įgyvendinamos kitoje Atlanto pusėje, atsitiks taip, kad Europos bankininkystės sektorius nukentės ir Europos ekonomika atitinkamai patirs žalos. Baigdamas aš noriu paminėti keletas ryčių, kurios man atrodo labai jautrios. Jau pateikiau keletą pakeitimų iniciatyviniam pranešimui. Norėčiau tik juos paminėti dabar, nes jie labai svarbus. Šios temos yra nepaprastai svarbios Portugalijos teisės sistemai. Pirmiausia, e, mažumų e, ap, interesų apsauga, e, kontraciklinio kapitalo apsauginių priemonių užtikrinimas ir galiausiai mes turime užtikrinti, kad paskatos ir galimybės naudotis kreditais dar tebe būtų uh, E, užtikrinamos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra sritis, apie kurias turime nuolat galvoti ir būtina e, tai atsižvelgti, kai finansų sektorių bandome suderinti su realia ekonomika. Tai yra labai svarbu Europai. Ole. Dėkoju, aš norėčiau pritarti mūsų pranešėjai daugeliu klausimų, nes iš tiesų jisai rengė šį pranešimą labai sudėtingų laikotarpių. Ir noriu pati kalbėti apie bendresnius dalykus, paliksiu techninės detalės mūsų techniniams ekspertams, kurių savo komitete turime labai daug. Ir manau, kad jie tikrai turi kompetencijos tas detalės aptarti. Mano klausimas būtų, ar mums pavyks numatyti tokias sistemas, tokias priemonės, kurios padėtų kovoti su krize ir kurios sustiprintų bankus, bet nepakenktų vartotojams. Man nerima kelia kaip CRD pranešėjai, CRD3 pranešėjai, tai, kad e, bankai nelabai norės e, bet kokių ir kad ir nedidelių e, pakeitimų, nors kaip mūsų techniniai ekspertai minėjo, bet kokie tokie pakeitimai turėtų būti vertinami atskirai ir išsamei. Ir nes pagrindinė priežastis, kodėl yra siūloma CRD4, tai yra dešimties metų planas, bet dešimties metų galbūt net ir neužteks, nes jau praėjo keturi metai po krizės matome, kad ekonomika dar nėra atsigavusi iki galo. Ir reikia uh, bankams padėti, jie turi padidinti skolinimą ekonomikai. Ir jie turėtų gelbėti ekonomiką, bet to nedaro. Tarkime, Junktinės karalystės bankai 2011 metų paskutinį ketvirtį skolinimas sumažėjo 5 milijardais eurų. Tad atrodo, kad bankai turi pinigų, bet kodėl jie jų neskolina ekonominėms įmonėms. Šitą klausimą turime visų pirma apsvarstyti ir savo komitete ir taip pat kai kurie iš jūsų matėte Junktinės karalystės e, kanclerio kalbą vakar, girdėjote, ką jisai sakė apie paramą smulkioms įmonėms. Bet ir vėlgi, ką jisai siūlo, tai yra užkrauti visą naštą mokesčių mokėtojams. O bankai vėlgi lieka tarsi nuo šalyje, jie nėra raginami skolinti daugiau. Ir mes paprašėme netgi atlikti studiją, tyrimą, kodėl taip yra. Ir manau, kad e, kancleris turės tai apsvarstyti ir pateikti mums atsakymus į šios klausimus. Ir aš visą laiką ieškau pagristų argumentų. Jų ieškau ir bazelių 3. Ir reikėtų pažiūrėti, ar galima būtų tos pokyčius pasiūlyti truputį kitokius. Procentų padidinimą matyti 13 procentų, o ne tokį didelį, kaip dabar yra siūloma. Uh, Ir taip pat pono Hochmarui noriu paantrinti. Man nerima kelia e, komisijos siūlomas maksimalaus harmonizavimo principas. Juk mes nenorime visko sugriežtinti iki maksimalaus lygio, kalbant apie kapitalo reikalavimus. Ir aš suprantu, kad nenorime, kad būtų iškreipyta vidaus rinka. Tačiau mes siekdami saugesnių bankų numatome griežtesnius kapitalo reikalavimus tam, kad bankai galėtų skolinti ekonomikai. Bet tai darydami, e, gal kažkam atrodo, kad tai darydami mes e, nu, leisime kartelę, kalbant apie pačius banko sistemos e, standartus. Tačiau taip nebus. Mes norime numatyti vienodus standartus mažmeniniams bankams tai būtų padaryta tam, kad jeigu bankas žlugtų, kad būtų jis sukaupęs pakankamai kapitalo, kad nuo to nenukentėtų e, klientai ir ekonomika. Ir aš tikrai nemanau, kad tai iškraipo vidaus rinką. Nes Tarkime, dabar Junktinė karalystėje yra kaip. Junktinės karalystės bankai turi laikytis vienų taisyklių, o kitų valstybių bankai savo filialus gali atsidaryti Junktinė karalystėje laikydamėsi savo valstybių taisyklių. Jau dabar ta rinka yra pakankamai įvairi. Ir manau, kad komisija galėtų pasakyti, kad neturėtų sakyti taip, kad mes nenorime griežtų reikalavimų, nenorime aukštų standartų ir nenorime gelbėti savo piliečių, nes taip tikrai nėra. Dėkoju, daugėja vis norinčių kalbėti, bet dėja po, ryto posėdis nėra begalinis, taigi turime numatyti laiko ir kitiems klausimams apsvarstyti. Belt, Schmitz, Pervedo ir Lisa Ferrera numatyti mano sąrašą, jeigu dar kas nors norėtų kalbėti, dar leidžiu prašyti žodžio. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Otmarui Karas už puikų atliktą darbą, manyčiau, ypač CRD 4 visa sritis yra susijusius labai daug iššūkių ir apie tai kalbėti tikrai sudėtinga. Šiandieną pateiksiu keletą pagrindinių pastabų. Pirmiausia, tai, kad iš principo sveikinu komisijos pateiktus pasiūlymus. Manyčiau, kad tiek, tiek kokybės, tiek kiekybės požiūrių mm, geres, kitokie kapitalo reikalavimai bus gera priemonė. Krizė jau parodė, kokiu iššūkiu kyla. Taip pat didesnis nuosavo kapitalo reikalavimas, taip pat um, reikės daugiau savireguliacijos priemonių bankuose ir tai neturėtų atsispindėti vien tik tai kreditų uždavimo veikloje ir tai jau minėjo kiti kolegos. Ir mažoms ir vidutinėms įmonėms teikiami kreditai čia aktualūs. Dar taip pat norėčiau paminėti ir kreditų išdavimą viešajam sektoriui. Dėl to taisyklės reikia keisti, tai yra didelis iššūkis mūsų komitetui ir aišku, tas taisyklės reikia labai atidžiai formuluoti. Visiškai sutinku su tuo, kad priežiūrinio pagrindinio kapitalo apibrieštis būtų formuluojama neutraliai. Tik tai ar to pakaks, kaip kad siūlo komisija, neaišku. Dėl mažumų turimų kapitalo dalių man atrodo, reikės dar tobulinti nuostatas. Tas pats, manau, pasakytina apie likvidumo reikalavimus. Ir apie tą patį jau mes kalbame ir galvodami apie Europos bankų priežiūros instituciją. Daugelis čia minimų dalykų yra ne vien tik techninio, bet taip pat ir politinio svorio. Tad galvodami apie tolesnės diskusijas turėsime, ko gero, dar daugiau apie tai kalbėti. Toliau dar kapitalo e, santykio klausimas. Mano manimu, reikėtų stengtis išvengti kylančių planavimo, kapitalo planavimo sunkumų įmonėms. Ir tiek ir būtų tikriausiai svarbiausių dalykų. Kitus aspektus jau minėjo kolegos ir manau, kad tikrai dar daug darbo mūsų laukia per ateinančias kelias savaitės, bet tikiu, Otmarai, kad tau pavyksta padaryti ir manau, komiteto nariai tikrai deramai galės paremti pranešėjo darbą. Ole. Thank you, Madam Chair. Ole. Ačiū, ponė pirmininkė. Vieną bendrą pobūdžio pastabą išsakysiu ir vieną konkretų dalyką. Klausiausi Filipo, kuris išėjo ir jis labai įspūdingai išsakė savo nuomonę, reikia pasakyti. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad Europai reikia sveikų bankų. Labai naudinga yra turėti sveikus e, veiklius, gerai dirbančius bankus Europoje. Nemanau, kad e, mes e, turėtume visą laiką čia vanoti bankus. Tai nėra mūsų pagrindinis tikslas. Aišku, banką galima kritikuoti pagristai, tačiau daugelis klaidų apie kurią šiandien kalbame, buvo parengtos politikų Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijose. Kai kurie jų, bent jau Vienas tapo Junktinio Amerikos valstybių prezidentu. Prieš tapdamas prezidentu nesakė daug ko, bet mes esame sutikę ir su keletu senatorių, kurie taip pat daug nekalbėjo anksčiau. Bet taip jau yra, Europoje lygiai tas pats dedasi. Ir aš manau, kad kartais reikėtų apie tai pagalvoti ir šiek tiek labiau pasverti savo poziciją, bent jau kritikuoti patiems save labiau reikėtų. O mano konkrečioji pastaba būtų ta, kad aš sutinku su Gunaru. Tikrai nesuprantu, kodėl Europos komisija privertinėja visas valstybės taikyti tas pačias taisyklės, tas pačius reglamentus. Nes jeigu viena valstybė nori turėti griežtesnės taisyklės, tai aš niekaip nesuprantu, kodėl tai turėtų būti taikoma ir kitoms valstybėms. Čia yra tarsi saviplaka. Tarsi neleidžiant savo būti deramai uh, e, konkurencingų ir tenkinti konkurencijos taisyklės už savo valstybės sienų. Jeigu turit kokios nemalonios patirties, o kai kurios valstybės per pastarosius 25 metus tokios patirties tikrai patyrė, turėjo, Tai e, turbūt suprantame, kad reikia elgtis liberaliau ir leisti toms valstybėms taikyti griežtesnės taisyklės, jeigu jos to nori. Tai jeigu bankininkystės ir finansų sektoriai tose šalise yra didesni negu kitose šalise, tai mm, tai turėtų būti leidžiama. Manau, kad reikėtų šiokių tokių pakeitimų ir turbūt Otmaras tai traktuoja kaip gerą argumentą. Ačiū. Thank you. Sven. Ačiū, Svenas. Ja, vielen Dank erstmal, auch äh, vielen Dank. Ačiū. Pirmiausia, ačiū ir Otmarui Karas už visas pastangas dėtas jau ir į ankstesnio pranešimo rengimą, bet taip pat ačiū ir komisijai už pateiktą pasiūlymą. Nes reikia pasakyti, kad vertinant piliečių akimis, didžiausias, svarbiausias klausimas yra, kodėl visą tai užtruko tiek ilgai Aišku, problema ir labiausiai viešai kritikuojamas dalykas yra tai, kad nuo Lehman Brothers žlugimo praėjo tiek daug laiko ir susidurėme su didžiulėmis problemomis tiek JAV, tiek kitur. Padėtis vis labiau aštrėja ir problema darosi jau dviejopo pobūdžio. Viena vertus, pati esmė jos yra labai kompleksiška, negalima pernelyg skubėti, nes antraip e, net, nespėsime apgalvotai suformuoluoti taisyklių. Ir kita vertus, reikia e, sveikinti tai, kad e, Europos m, bankų priežiūros institucija nelaukia ir griežtesnius standartus numatė. Nelaukia, kol nutiks kas nors dar baisesnio. Manau, manau, kad konsensusas dėl to, kad reikia didesnio kapitalo reikalavimų, egzistuoja. Klausimas tik tai, kokio dydžio turėtų būti tas rezervas. Mūsų manimų nuosavo kapitalo reikalavimai nu, numatyti vis dar per maži Ir nėra įrodyta, kad apskritai didesnis kapitalas e, turimas e, reikš, jog e, mažiau kreditų bus, suteik, bus teikiama ekonomikos subjektams. Pavyzdžiui, mano šalyje sub, subjektams, ekonomikos subjektams teikiami kreditai yra vertinama pagal tai, kad tie subjektai yra patikimi ir nebūtinai tai yra um, balanso tinkamo pateikto klausimas. Rizikos valdymo e, tarybos direktorius, taip pat ir Vokietijos ūkio e, ministerijos e, kai kurie pareigūnai norėtų dar didesnio nuo savo kapitalo reikalavimo. Ir pavyzdžiui, Šveicarijoje ar, kitu, ar kur kitur netgi dar didesni yra numatomi reikalavimai negu kad tie, dėl kurių mes dabar norime nuspręsti. Dėl to reikia, manau, kelti kitą klausimą dėl tam tikros sveiko skepticizmo galvojant apie vidaus rizikos vertinimo modelius, nes klausimas yra, kiek pati įstaiga yra pajėgi vertinti savo viduje kylančią riziką ir ar vidaus kontrolė pajėgi veiksmingai atlikti savo darbą, ar nereikėtų vis dėlto numatyti rimtesnio um, sverto, kaip paskutinės priemonės ar stabdžio, tam tikros vertinio stabdžio, nes jeigu tokios stabdžio nebus, bankų sistemoje priklausysime nuo vidaus rizikos vertinimo modelio, o tai susiję su daugybė įvairių grėsmių. Na, o krizė mus jau išmokė to, kad nebūtinai iš karto viskas vertinama kaip krizė. Pavyzdžiui, jeigu prisiminsime valstybinių obligacijų klausimą, buvo įvyko nemažai dalykų, kurie parodė, kad rizika ne visada buvo įvertinta pakankamai, o visgi reikėjo ją padengti pakankamu nuo savo kapitalo kiekiu. Jeigu norime dar daugiau kapitalo e, reikalavimo, aišku, reikia žiūrėti ir tai, kad e, nebūtų pakengta realiai ekonomikai ir jos subjektams, e, jos, jų galimybėms e, gauti kreditus. Aišku, nereikia tempti visko ant vieno korpalio, reikia individualių sprendimų ieškoti. Dėl to man labai nepatinka tai, kad kalbam apie CRD 3 e, ar 4, bet pasiūlymo dėl sisteminių institucijų institucijų priežiūros dalykų nėra. Jeigu kalbame apie tokius dalykus, kurie neva susiję ir su mažaisiais ar vidutiniais bankais, ir su didesniais, tada reikia atitinkamai ir elgtis. Nuolat minimas mokesčių mokėtojas kaip atpirkimo ožys tokiais klausimais. Taigi pagaliau Supraskime tai, kad reikia griežtesnių kapitalo reikalavimų didiesiems subjektams. Ir tiesą pasakius, manau, kad e, pačių taisyklių aiškumas ir valstybės e, atsakomybės prie prisėmimo išbraukimas yra e, ne visai tai, apie ką girdime nuolatos iš komisijos. Toliau tas šešėlinis bankininkystės aspektas ar bankininkystės šešėlinės priežiūros aspektas. Negalime ir toliau leisti neribotai atsižvelgti į, sver, į svertus um, įvairiose veiklos srityse. Aš manau, kad šešėlinės bankininkystės reguliavimas taip pat turėtų būti apimtas šio pasiūlymo. Turimegi sukurti vienodas konkurencijos sąlygas. Nenorime privesti visko prie, prie, dar, paprast, prie dar prastesnės e, padėties. Taip pat negali būti taip, kad tas pačias taisyklės perkeliame ir toms institucijoms, kurios e, yra galbūt mažesnės ir tikrai nesugebės taikyti tų 150 galbūt skirtingų taisyklių rinkinių. Žinau, kad Otmaras Karasas labai jautriai vertina tą klausimą dėl proporcingumo ir tikrai reikės į tai dar nuodugniau pažvelgti. Taip pat ir teisės formos neutralumo klausimas dar nėra išspręstas, čia sutikčiau su Burkartu Balcu. Ir dar turiu pasakyti, kad mane šiek tiek, man šiek tiek kelia nerimo tai, kad norima taip greitai jau imtis įgyvendinti tas taisyklės ir su tuo būtų susiję gal 152 EBA e teisės aktų. Per ateinančius keliarius metus aš neįsivaizduoju, kaip tą galima padaryti ir jokios prasmės yra, nėra tą daryti. Visų greičiu dabar stumti įmonės tas, taisyklis, tas taisyklės įgyvendinti, kai net nėra atitinkamų personalo išteklių tą padaryti. Ir įmonės tikrai net nesugebės visų tų taisyklių rinkinių sekti. Aš manau, rezultatas bus toks, kad atitinkamų didžiųjų finansų institucijų lobistai e, gers šampaną ir, ir, ir šves pergalę, o mažosios institucijos ir vėl nukentės. Taigi nesileiskime spaudžiami į kampą didžiųjų bankų ir ieškokime to aukso viduriuko. Imkime tuos verslo modelius, kurie yra tinkami, atrinkime juos, remkime juos. Tai turėtų būti tie modeliai, kurie apsaugo nuo pernelik didelės rizikos ir grėsmių susidarimo, bet leidžia išspręsti krizės iššūkius. Um, šiandieną um, girdėjau vieną frazę, kuri man atrodo labai tinkamai apibūdina šią situaciją. Um, kas netarnauja, yra apiplėšiamas. Mm, bet aš manau, kad tikrai reikia e, tokiu šūkiu vadovautis, dirbant mūsų tolimesnį darbą. Dėkoju, toliau Antolin. Dėkui. Aš noriu visų pirma pasakyti, kad labai pasitikiu mūsų pranešėjų ponų karas. Manau, kad jis tikrai sugebės rasti sprendimą, kuris bus tinkamiausias visiems. Ir dar noriu pasisakyti dviem temomis. Visų pirma, mums reikia visapusiško nuoseklumo, kalbant apie kapitalo reikalavimus bankams. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad jie bus tinkami ir skatins ekonominį atsigavimą ir tai bus europinis sprendimas. Visų pirma, kai žiūrime į nuoseklumą turime atkreipti dėmesį keletą aspektų. Visų pirma, Europa yra lyderė pasaulio bankų e, sektoriuje. Mes turime 75 procentus kreditų tiek yra suteikiama per Europos bankus. Taigi esame lyderiai ir todėl yra svarbu nenumatyti pernelyg didelės naštos Europos bankų sektoriui, kadangi tokiu būdu kreditų rinkos tiesiog persikels kitur. Ir tai tikrai nepadėtų mums. Antra, visai nesteniai buvau Junktinėse Amerikos valstijose ir girdėjau, kas yra kalbama ten. Ten yra kalbama, kad Bazelis 3 bus taikomas 20 bankin, bankų, o Europoje tas skaičius yra 8 tūkstančiai. Ir atrodys, kad uh, JAV bus taikoma šios taisyklės tik tai labai mažai daliai bankų, o mes jas taikysime visiems savo bankams. Taip pat kalbant apie mūsų kūriamą verslo modelį, manau, kad mes čia taip pat numatome per daug naštos savo bankams. Europoje veikia daug nedidelių bankų. Tai reiškia, kad numatant tokius teisėkūrinius pokyčius, uh, E, smulkiesiams bankams kils labai daug sunkumų juos įgyvendinant. Ir dėl to manau, kad reikia gilesnės ir platesnės finansinės reformos. Klausimas yra, kaip suderinti šitą reformą su realiais ekonomikos poreikiais. Žinome, kad išgyvename krizę ir kai kurie teigia, kad reikėtų galbūt kaip tik atlaisvinti kapitalo reikalavimus. Ir apie šį klausimą, manau, reikėtų galvoti labiausiai. Ir dar vienas dalykas dėl Europos dimensijos. Jeigu bus numatytas maksimalus harmonizavimas, nežinau, ar bus labai gerai, nes manau, kad reikia sukurti pasitikėjimą Europos bankų sistema Ir turėtų atrodyti vis tik tai visiems ir aiškiai matytis, kad mes siekiame vienodų tikslų. Kai kurios valstybės narės galbūt galėtų įgyveninti griežtesnius kapitalo reikalavimus finansiniai veiklai, bet tai galėtų sukelti pavojų e, ekonominiai e, veiklai toje valstybėje ir taip pat finansinėms sistemoms kitose valstybėse, nes e, tikslai mūsų siekimi bus skirtingi. Dėkui, Eliza. Obrigada, Sharon. Um, eu queria também saudar o nosso colega Otmar Karas pelo trabalho que tem vindo a fazer. Aš taip pat noriu padėkoti Otmarui Karas už atliktą darbą. Taip pat norėčiau pasakyti, jog manau, kad pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidurėme, yra rasti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairiausių skirtingų tikslų, kurių siekiame. Nekartosiu to, ką sakė jau kiti kolegos, kalbėjo prieš mane, tik trejetas pagrindinių mano pastabų būtų. Tai jog pirmiausia, reiktų pakomentuoti tą argumentą, neva padidinus kapitalo reikalavimus bankams, sumažinsime galimybės e, ūkio subjektams turėti prieigą prie kreditų. Aš manau, kad reikia galvoti apie įvairius bankininkystės e, sektoriaus valdymo modelius. Reikia žiūrėti į tai, koks e, apyvartos procentas yra skiriamas būtent kreditams išduodamiems. Jeigu palyginsime finansinio spekuliavimo modelius galėtume galbūt tą sprendimą priimti, bet neturime tokių skaičių, nežinome, koks tas procentas bankininkystė yra skiriamas paskoloms. Galėtų būti visai pavojingas toks argumentas, nes e, kita medalio pusė ta, kad jeigu įvertinsime riziką ir nuostolius, ko gero bus taip, kad e, bankus vėl reikės gelbėti mokesčių mokėtojams e, komisijos pirmininkas Barosas minėjo 4,6 trilijonus eurų, kuriuos turėtų sumokėti mokesčių mokėtojai tam, kad būtų išgelbėti bankai. Ir pats procesas bankų gelbėjimo dar nėra užbaigtas. Taigi iš realinės ekonomikos iš tikrųjų yra paimami pinigai ir nukreipiami kitur. Dėl to labai svarbu žinoti, apie kokius procentinius dydžius mes kalbame, apie kokius um, bankų apyvartos e, procentinius dydžius kalbame, kad galėtume numatyti rezultatą. Kitas dalykas, kuris mano manimu svarbus, yra tai, kad neturėtume paleisti iš akių savo tikslų, kai kalbam apie bankų krizės um, sprendimą. Daugelis kolegų tai jau minėjo. komisijos iniciatyva atidėta buvo jau keletą kartų. Ir aš manau, kad žinia, kuri yra pasiunčiama. Nemanau, kad tai bus um, išeitis iš kilusios krizės. Galvojant apie Europos kontekstą, manau, galimybė rasti Europos lygmens sprendimą kurti fondą, kuris galėtų gelbėti bankus, yra labai daug darbo pareikalausiantis dalykas. Reikia aiškiai žinoti, kokius žingsnius toliau darysime ką toliau turėsime siūlyti ir ką valstybės narės turės toliau daryti bendros strategijos vardan. Ką parodė ši krizė? Ji parodė, kad net ir tos valstybės narės, kurios, susiduria, kurios nebūtinai susiduria su sunkumais, neranda tinkamo modelio. Reikia ieškoti koordinuoto požiūrio ir spręsti bankams kilusias problemas antraip. Jau antraip nepataisomai um, viską sugadinsime. Uh, kai balsavome dėl mano rengiamo pranešimo, buvo gauta dauguma jam ir aš manau, kad tai ir parodo, kad reikia tos tinkamos pusiausviros tarp įvairių nacionalinių modelių dabar taikomų ir nacionalinių verslo modelių taikomų, pavyzdžiui, galvojant apie pensijų fondus, bankų darbuotojams, bent jau mano šalyje tai yra labai svarbus klausimas. Taip pat kitas dalykas e, yra mažumų dalyvavimas e, visoje sistemoje ar mažesnių subjektų dalyvavimas sistemoje. Taip pat reikia palikti ir šiek tiek veiksmų laisvės, bet užtikrindami tą lankstumą negalim pamiršti ir būtinybės ieškoti bendros e, standartinės, minimalios tam tikros ribos, tam tikros lenkščio, kuris išgelbėtų mūsų bendryje, eurozoną. Kaip jau sakiau, nebekartosiu to, kas buvo minėta, bet ir šešėlinės bankininkystės kontroliavimas yra labai svarbus. Gali būti taip, kad mūsų siūlomos nuostatos tik pablogins situaciją, nes sisteminė rizika bus perkeliama ant e, mažesnių bankų, mažesnių finansų įstaigų pečių. Tai nereiškia, kad mes turėtumėm būti mažiau reiklus, teikdami pasiūlymus. E, tad tą taip pat reikia turėti omenyje. Ačiū Sharon ir ačiū visiems kitiems uždėmesi. Dėkui, Silvi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Du bendro pobūdžio pastebėjimus turėčiau. Pirmasis toks. Aš bijau, kalbant apie šį tekstą. Ir taip sakydama, galiu pasakyti, kad aš pilnai pasitikiu pranešėjų, tikrai ne jam asmeniškai yra skirta mano pastaba, bet aš manau, kad mes čia galime sukurti dilemą, tai yra dėl to, koks bus numatytas teisės aktas ateičiai ir kaip mes suvaldysime krizę šiuo momentu. Matau, kad Eliza su manimi turbūt taip pat sutiktų ir kiti kolegos linksi, iš tiesų nelengva būtų tai padaryti. Ir be to ateitis yra labai neaiški. Aš nežinau, kur mes atsidursime po keleto metų. Niekas nežino, niekas negali nuspėti ateities. Aš klausiau kolegų, ką jie sakė. Kalbame visi apie deksiją ir kalbama apie tai, kad galbūt numatysime taisyklės tokias, kurios ateityje visiškai bus netinkamos, nors jas numatysime remdamėsi dabartinę situaciją. Taigi aš visiškai e, pilnai pasitikiu atmaru kaip pranešėjų, bet manau, kad čia reikia dar peržiūrėti mūsų pasiūlymus. Taip pat stabilumo fondai, stabilumo užtikrinimas, kaip padėti bankams. E, visus šitus klausimus reikia nagrinėti paraleliai, Ir dar vienas dalykas yra, kuris man kelia nerimą, tai yra, kad per ateinančias savaitės ar net per ateinančias dienas galime tapti bankų finansinių paslaugų rinkos žlugimo liudininkais, todėl kad nebus laikomas reikalavimų, kuriuos mes parengsime. Dėl to reikėtų laikytis labiau europinio požiūrio. Elisos darbas, kitų kolegų atliktas darbas nebuvo deramai priimtas domen. Ir dabar yra tikrai nemažai bankų, kurie teigia, kad jie dirba laikydamėsi tam tikrų darbo tradicijų vienoje ar kitoje valstybėje, o tai labai iškraipo bendros rinkos principą. Jeigu mūsų bankai dabar teigia, kad neturi pakankamai išteklių, kodėl taip yra, juk mes tengiamės užtikrinti bankų e, stabilumą ir, ir jiems padėti. Tad kodėl susiklosti skirtinga situacija? Taip yra todėl, kad kai kuriuose valstybėse narėse vyriausybės dirba remdamosi savo nuostatomis. Aš tiesiog išsakau savo poziciją, nežinau, ar mes galime sauliaisti dar laukti keletą metų ir žiūrėti, kur nukeliaus finansų rinka. Manau, kad negalime savo to leisti. Taigi, uh, Atsiprašau, kad sakau tai, kas visiems yra ir taip akivaizdu, galbūt nepakankamai konstruktyviai kalbu, bet manau, kad mūsų parlamentas turi labai didelę atsakomybę nešti. Ir turime dirbti kartu su Europos Centrinio banko komisija, kitais veikėjais ir turime įgyveninti europinį požiūrį. Klausiau Antolin ir žinoma, Galima sakyti, kad turime būti neutralūs, kalbėdami apie nacionalinius modelius, pilnai suprantu, kas turima galvoje, bet tuo pačiu metu turime apsispręsti, ar teiksime prioritetą bendrai rinkai, ar skatinsime nacionalinius pasirinkimus, nors juos turime gerbti, bet tie nacionaliniai sprendimai dažnai yra nevienodi. Ir manau, kad čia bus egzistencinės svarbos pasirinkimas, ar mes tenksime įgyveninti vienos bendros rinkos principą, ar leisime finansinėms institucijoms veikti pagal nacionalinės taisyklės. Dėkuoju. Labai ačiū. Paminutės suteiksiu žodį Otmarai, nes atrodo, kad daugiau niekas nebenori kalbėti. Bet aš dabar, kaip pirmininkė, norėčiau išsakyti porą komentarų, e, sureaguodama į tai, kas buvo ką tik pasakyta. Taip, mes e, tikrai gyvenam sudėtingų laikotarpių, pavojingų laikotarpių dabar ir turbūt reikia imtis priemonių rinkom stabilizuoti, kurios nebūtinai atitinka įprastą uh, įvykių raidą, bet dabar mes turime pasirūpinti, kad e, būtų imtas tokių neįlinių priemonių, kad vėliau viskas susitvarkytų. Aš norėjau jau, jau anksčiau pasakyti, kad per neformalų kofin ministrų susitikimą Lenkijoje uh, E, išgirdo, kad parlamentas nori e, krizių rezoliucijų paketą patvirtinti ir nori, kad į jį būtų sureaguota. Deja, ne visos parlamento idėjos susilaukė pritarimo tarp ministrų ir aš tikiuosi, kad dabar bus e, kažkas labiau nuveikta. Taip pat norėčiau priminti parlamentarams, kad yra kitų teisės aktų, kuriais bus sureguliuoti bandoma uh, tam tikrus šešėlinius bankiniais sektoriaus klausimus, pavyzdžiui, pinigų rinkų fondus reglamentas tas naujas tvarkys. Ir aš manau, kad egzistuoja tam tikra sąveika tarp proporcingumo, specifiškumo ir šešėlinio bankininkise sektoriaus, nes e, tai nėra tik tai bankai, kurie e, jau yra nušluoti iš rinkos. Uh, E, mes turim suprasti, kad su bankais bendradarbiautų ir kitos institucijos e, kurios prisėda prie rinkos perkelimo. Mes e, norime išlaikyti gerus dalykus, kurie jau egzistuoja, nenorime, norime išnaikinti tik blogus dalykus. Ir dabar, galvodami apie šį teisės aktą, suprantame, kad padaryti reikia kur kas daugiau. Otmar, ar norėtum dar kaip nors sureaguoti ir užbaigti šią diskusiją? Ja, zum ersten möchte ich mich für die Vielfalt. Taip, pirmiausiai norėčiau padėkoti už daugybę pasisakymų, reakcijų, nes kiekvienas pasisakymas šiandieną parodė, kaip rimtai mūsų komitetas vertina šią temą. Kitas dalykas kurį norėčiau pasakyti, tai jog dėkoju už parodytą pasitikėjimą manimi, o norėdamas tą pasitikėjimą pateisinti be abejo turėsiu kliautis jūsų visų pagalba. Tikiuosi, kad vyks atviras, veiksmingas dialogas. Ir čia dar pora iš ankstinių pastabų jau. Daugelis iš jūsų minėjote pusiausviros radimą, balanso tinkamo suradimą. To aišku norime visi, bet tinkama pusiausvyra nėra tai, kai e, į pranešimą įtraukiami visi, net ir mažiausi kiekvieno pageidavimai. Nebūtinai tai bus subalansuotas e, pranešimas. Jeigu galvosime apie nacionalinius ir individualius interesus, tai nebūtinai visų jų traukimas reikšta tinkama pusiausvyrą. Taigi pirmiausia, turime suprasti, kokių tikslų siekiame, kur link dirbame ir kokiu priemonių reikia imtis, norint tų tikslų pasiekti. Silvikulia jau sakė, kad svarbiausia yra vidaus rinka, vidaus rinkos stiprinimas. Ar tai yra mūsų tikslas? sakykim taip, tada mes kalbėtumėm apie vidaus rinkos formavimą, o ne apie nacionalinės rinkas. Taip pat dar norėčiau pasakyti, ar bus suteikiamas kreditas ar ne, gali būti susijęs su direktyvos arba reglamento nuostatomis, bet ir nebūtinai direktyva dėl nuosavo kapitalo ir likvidumo nebūtinai leis teikti daugiau kreditų. Turime Bazelis 2 sustarimą. Ten buvo kalbėta apie įmonės patikimumą. Ir nebūtinai įmonė negaunanti kredito nukenčia dėl direktyvos reglamento nuostatų, galbūt tiesiog pati įmonė turi problemų savo viduje, yra nepatikima. Tad mes sieksime be abejo tą riziką tiesiog kiek įmanoma sumažinti, bet jos visiškai panaikinti negalėsime. Dar vienas dalykas. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie e, nuosavo kapitalo procentinį dydį. Ar iš tikrųjų mes kalbam tik apie tą procentinę ribą, ar apie tai, kaip yra vertinamas nuosavas kapitalas. Nes e, ir apibrieštis nuosavo kapitalo yra svarbi čia. Ir tas e, teisinis neutralumas, teisinio neutralumo principas čia minėtinas, nes šios nuostatos jau numato trečdalių mažesnį, mažesnius e, nuosavo kapitalo reikalavimus. Čia galvokim ir apie mažumų dalyvavimą. Dėl to tas mažumos kapitalo turėjimas, e, rizikos e, svertai ar svoriai ir kiti dalykai yra susiję ne vien tik su procentiniu kokiu nors dydžiu, bet ir su pačia reikalo esme. Aišku, mes norim daugiau lankstumo, bet lankstumas gali ir iškreipti konkurenciją. Kalbam apie kapitalo apsaugos priemonės, apie prociklinį kapitalo apsaugos rezervą, bet bent jau šiuo metu buveinės, įmonės buveinės priežiūros institucija gali reikalauti daugiau kapitalo rezervo. Taip pat dar ir priimančioji šali gali, šalis gali numantyti, numatyti didesnius reikalavimus ir tai tik dar labiau iškreips konkurencinę situaciją. Taigi, lankstumas taip, bet kur yra ta riba, kurią reikėtų nubrėžti, norint apsisaugoti nuo konkurencijos iškraipimo. Turim labai atsargiai vertinti tą situaciją. Net nebus taip, kad visiems patiks mūsų suformuotas variantas. Ir ką tai reiškia konkrečiai, reikia žiūrėti į atskirus teisės aktus, į atskirus reglamentus. Ir čia prieinu prie EBA klausimo, prie Europos bankininkystės institucijų klausimų. Taip, paramos reikia. Bet daugelis juk ir dalyvavote um, pokalbiuose vykusiuose prieš savaitę ar dvi, daugelis asistentų jūsų dalyvavo, kai kai buvo kalbėta apie tai, kad reikės papildomų personalo išteklių EBI už tai, kad antraip nepavyks e, užtikrinti to, ką norim užtikrinti. Ir štai dabar dėl EBI vykstančios diskusijos ir mūsų kontekste vykstančios diskusijos šiek tiek išsiskiria. Ir turime taip pat skirti tas tris, tuos tris blokus, tris rytis, už kurias atsakinga EBA. Reikia žiūrėti, kur yra tik tai analizavimo funkcija numatyta, kur galbūt reikia imtis veiksmų. Ir reikia kelti klausimą dėl to, kasgi yra tie 153 pavedimai ar reikalavimai. Mums reikia lygiai grečiai vykdyti dialogą su EBA ir tuo pat metu toliau dirbti su teisėkuros pasiūlymu. Tik tada, manau, bus sukurtos tinkamos sąlygos pasiekti patenkinamą rezultatą. Ir tą dvasę ir toliau turėtumėm dirbti, kaip kad ir buvo štai šios dienos diskusijoje, bet turim toliau gilintis į reikalo esmę ir vėliau dvi šalių pagrindų dar reikės toliau tęsti darbą, nes kalbėdami apie lankstumą, sukūrėm labai daug vilčių. Bet klausimas, ką konkrečiai tai reikš komisijos pasiūlymui, nes pagrindas mūsų darbų yra komisijos pasiūlymas. Dar su juo susijęs yra Bazelio sustarimas. Ir kaip komisija sako, tai turėtų būti visos esmės pagilinimas, suderinimas ir taip pat dar aukščiau viso to yra didysis dvidešimtukas. Kokie mūsų yra įsipareigojimai, kokia ta veiksmų laisvė, kaip čia galime viską tarpusavį susijęti tinkamai. Ir aišku, mūsų išeities taškas yra teisėkuros pasiūlymas, komisijos pasiūlymas, bet mūsų reikalavimų įgyvendinimo klausimas galvojant apie Ameriką, apie tarptautinį mastą, yra susijęs su sprendimais, kurie numatyti Bazelio sustarime, taip pat kurie didžiojo 20-ko buvo um, padaryti. Į visą tai turime atsižvelgti. Ačiū visiems, dirbkim toliau inirtingai Ir dar kartą ačiū visiems už pasitikėjimą parodytą šiandien. Tikiuosi, kad man jo pakaks taip pat ir iki pat balsavimo kitais metais. Um, uh, Pakeit, ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas. Pranešimo projektas bus svarstamas sausio 23 dieną. Ir kiek mes žinome, Otmaras rengia tą. Taigi bus siūlomas pakeitimo pateikimo terminas kaip vasario 27 diena. Pakeitimai bus svarstomi kovo 20 dieną, ekonomikos komitete balsuojama balandžio 25, plenarnėme posėdėje birželio mėnesį per pirmą sesiją. Taigi toks būtų preliminarus e, tvarkaraštis. Žinoma, bus klausimų ir kitų renginių, kurie e, papildys mūsų darbo atverkę prieš. E, paskelbent mūsų pranešimo projektą. Dabar pernam prie kito darbo tvarkės klausimo. Devintasis klausimas. ES valstybės pagalbos taisyklių susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis pertvarka. Yra šiek tiek žmonių, kurie išeina, todėl gal truputėlį nutilkime, kad nereiktų bandyti perrėkti to triukšmo. Uh, o kas išeina, paprašyčiau tą daryti greitai ir tyliai. So those, those leaving, please hurry up. We... Prašyčiau išeinančiųjų paskubėti, nes mes norime tęsti darbą. Right. I'm going to ask those who... Taigi, prašyčiau posėdžio dalyvių vėl susėsti. Tada aš galėsiu nuspręsti, kas lieka, o kas išeina. Okay, is everybody who... Ar jau visi norintieji išeiti išėjo? Taip, tada galim dabar suteikti žodį Piteriui Simonui. De, aptarsime siūlomus pakeitimus. Prašom, žodis Piteriui. Kolleginnen und Kollegen, ich danke zunächst mal durch den, äh, für den. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems, kurie teikėte konstruktyvius pasiūlymus dėl pakeitimų. Esu tikras, kad dėl daug ko pasieksime kompromisą. Na, o šios dienos diskusiją gal reiktų išnaudoti kaip progą pasitarti dėl kai kurių aspektų siūlomų pakeitimų, kad e, patys labiau pasigilintumėm į reikalo esmę. Trys man labiausiai svarbus dalykai. 14 straipsnis dėl teisinio pagrindu. Toliau dėl deminimis taisyklių straipsnis ir, ir veiksmingumo klausimas, apie kurį daug kalbama per pastaruoju metu. Žinote, kad kalba eina apie visuotinės svarbos paslaugų um, reglamentavimą ir komisijos atitinkamą pasiūlymą. Taigi, Dabar 14 straipsnis, e, teisinis pagrindas. Aišku buvo, kad ne visi būtų už tai, kad būtų naudojamasi horizontaliaja nuostata dėl teisinio pagrindo. Ta parodė diskusijos per pastarąsias kelias savaitės ir šiame komitete, bet noriu dar kartą pabrėžti, kad mums, socialdemokratams, nebuvo svarbiausia tai, kad e, pagal 14 14 straipsnio nuostatas būtų dirbama. Mano frakcijai ir toliau svarbiausia yra ieškoti visą apimančių koncepcijų visuotinės svarbos paslaugoms ir išspręsti galų gali tą 14 straipsnio klausimą, kad būtų sukurta daugiau teisinio tikrumo. Įmonių ir ūkinės veiklos um, poveikio priekybai E, terminus komisija aiškina savo e, pasiūlyme. Ir mano klausimas būtų kolegoms atitinkamiems, ar manote, kad pateikti komisijos paaiškinimai jau dabar suteikia reikiamą teisinį tikrumą? Aš pats dėl mano kriterijų galiu pasakyti, kad tiems, kam nesuprantami paaiškinimai dėl pirmų trijų kriterijų, nieks jau nebepadės. Manau, tie paaiškinimai tik dar labiau supainioja viską, negu kad paaiškina. Be to, komisijos narys Almūnija penktadienį per spaudos konferenciją iki metų pabaigos žadėjo taip pat dar dėl kokybės aspektų ir dėl 14 straipsnio toliau padirbėti dėl, ir, pa, ir išplatinti atitinkamą ketinimų protokolą. Tad klausiu kolegų, ar netėjo pagaliau laikas ir mums, e, atsiribojus nuo bet kokių ideologinių um, aspektų, diskutuoti dėl 14 straipsnio ir pasinaudoti progą dar iki komisijos aiškinimo pateikti savo nuomonę Europos parlamentui. Antras dalykas, apie kurį norėjau šį rytą pakalbėti, yra mm, specifinės tam tikros deminimis taisyklės bendro pobūdžio deminimis taisyklė ir toliau galios ir tik 2013 metais bus peržiūrėta. Aš manyčiau, kaip ir sakiau jau pranešime, kad reikia dar dviejų specifinių mm, sektoriams, kai kuriems galiojančių deminimis taisyklių. Tai yra, pavyzdžiui, um, savivaldybėms, kurioms tiesiog sus, kyla sunkumų atsižvelgti į šias nuostatas ir jas atitikti. Uh, nes vis tiek reikia pasakyti, kad visuotinės svarbos paslaugos ir jų užsakymas per vietinės e, savivaldybės tikrai nesudaro jokių, um, didesnių, jokio didesnio poveikio bendrai vidaus rinkai ir jos tikrai nesugriaus. Na ir dabar konkrečiau dal, dar dėl tų mažesnių savivaldybių deminimis taisyklių. Komisija yra pasiūliusi tokią taisyklę mažiau nei 150 tūkstančių eurų mokėjimai savivaldybėms su mažiau negu 14 tūkstančių gyventojų ir įmonėms su tam tikra apyvarta. Kadangi mačiau iš jūsų siūlomų pakeitimų, kad nenorite kalbėti apie, apie savivaldybių dydį, dar atkreipsiu dėmesį į keletą dalykų. Mano mintis buvo ta, kad ypač mažoms e, įstaigoms ar savivaldybėms reikia sumažinti biurokratinę naštą ir apriboti uh, E, kompensacijų mokėjimus. Komisijos siūlomas 10 tūkstančių e, gyventojų skaičius e, apimtų maždaug pusę ES savivaldybių ir komisijos narys Almūnė dar iki pat paskutinės minutės minėjo, kad būtų linkęs į pakeitimus dar šioje, pus, šioje srityje. Tad ir aš esu atviras pasiūlymams, ypač turint omenyje dabar jau pateiktus komisijos tekstus. Pavyzdžiui, kolegės Okony pasiūlymas buvo imti per trejus metus apskaičiuojamas ribas deminimis taisyklės nustatymui. Antras dalykas - socialiniams paslaugoms skirta deminimis taisyklė kaip suprantu, iš pakeitimų pasiūlymų su manimi daug maž sutinkate, dėja komisija socialinėms paslaugoms nenumatė specifinės dėminimis taisyklės, o tik tai kompensacinius mokėjimus paslaugoms um, visuotinės svarbos, kurios um, socialinius poreikius tenkina. Ir tai jau mm, galioja ligoninių, um, socialinio būsto sričiai. Aš manau, kad iniciatyviniam pranešime reikėtų aiškiai pasakyti, kad tai galbūt ir palengvina padėtį, bet tikrai nepakankamai. Ir paskutinis dalykas, kurį minėjau, veiksmingumo aspektas. Komisijos pasiūlyme dėl um, valstybės pagalbos, dėl kompensacinių mokėjimų, valstybės narės turi kurti paskatas veiksmingumui tokių kompensacinių mokėjimų tam, kad komisija e, tai galėtų suderinti su vidaus rinkos veikimo principais. Ypač turint omeny dabartinius biudžetinius apribojimus valstybių narių, aišku, tai pageidautinas dalykas. Tačiau reikia dar kartą pabrėžti, kad jau du kartus per procedūrą vykstantį šiam komitete nebuvom, neradome, arba aš neradau teisinio pagrindo komisijai atitinkamai taip veikti. Kaip suprantu, jūs manote, kad veiksmingumo paskatų kūrimas yra valstybių narių kompetencijos rytis. Ir jeigu ES lygmenių to negalima geriau padaryti, aš su jumis sutinku. Kita vertus, veiksmingumo um, aspektai, veiksmingumo paskatos gali būti uh, kuriamos tik turint atitinkamą teisinį pagrindą. Ar čia vėl reikia 14 straipsnį prisiminti, kur yra uh, tokios nuorodos. Komisija mini subsidiarumo principą. Mes, jūs ir, ir aš kartu taip pat to reikalaujame. Ir manau, kad reikėtų dar nuodugniai padirbėti to klausimu ir tai aiškiai pasakyti komisijai. Dėkoju už pakeitimus dėl mano iškeltų klausimų ir tikiuosi, kad konstruktyvūs, konstruktyvūs kompromisai leis e, pagerinti mano pranešimą ir galėsime e, sėkmingai dėl jo balsuoti. Labai ačiū. Dabar e, suteiksiu žodį šešėlėms, pranešėjosiu paskui visiems kitiems. Sara pakeičia Sofiją Eukonį, so, toliau Sofiją Intvelt, Pascal Kamfa ir Gunaras Hekmarkas ir Peteris Skinneris dar norės kalbėti. Ar kas nors pakeis ECR ar GUE atstovus? Ne, dėja ne. Sara. Mrs. Ogni. Ačiū, Sharon. Pone Ogoni atsiprašo, kad ji negali čia būti, nes e, Envi komitete kaip tik vyksta svarbus balsavimas. Todėl aš dabar pristatysiu EPP frakcijos nuomonę. Visų pirma, EPP sutinka, kad reikia prašyti tokios reformos, raginti tokią reformą organizuoti, tai būtų paprasčiausia supaprastinimas. Supaprastinimas yra būtinas. Kaip žinome, nuo e, to momento, kai buvo parengtas projektas ir parengti pakeitimai, komisija suformulavo naują projektą e, du komunikatus paskelbė, vienas sprendimas yra susijęs dėl išlygo, o kitas dėl deminimis reglamento. Dabar problema iškyla dėl procedūros. Ar mes vis tik tai atsižvelgsime į tą naują tekstą savo darbe? Ir čia jau būtų mano klausimas pranešėjui gerbiamam. Galbūt kompromisinėme tekste būtų galima įrašyti naujas idėjas iš tų komunikatų. Kitas e, klausimas e, būtų, ar tos naujos taisyklės leis pasiekti supaprastinimo. Norėčiau pabrėžti tris klausimus. Visų pirma, konceptų paaiškinimas, deminimis reglamentas ir sprendimas dėl išlygų. Šioks toks koncepcijų paaiškinimas yra reikalingas. Mes sveikiname tą faktą, kad komisija paaiškina ir atsižvelgia į įvairias parlamentų nuomonės ir atsižvelgiama į Europos Teisingumo teismo precedentų teisę Tačiau kitos koncepcijos vis dar turėtų būti išaiškintos. Ką komisija turi galvoje, kai sako, kad turi būti sukurtos tikros genuine visuotinės ekonominės svarbos paslaugos. Kitas dalykas, reikėtų paaiškinti, kas yra e, racionalus e, protingai pagrystas pelnas. Skaitydami 7-8 puslapius turbūt mes negalim daug ko suprasti. Tie tekstai turėtų būti labiau išaiškinti. Mes, kaip politikai, tų tekstų nesuprantam, tai kažin ar kas nors kitas gali suprasti. Toliau, deminimis pagalbos taisyklės. Mes sveikiname komisijos ketinimą padidinti deminimis e, slengsti, kad vietinės socialinės paslaugos nebūtų įtrauktos, nes tai neturi nieko bendro su valstybių narių e, mainais. Tačiau mes suprantame, kad vietos gyventojų kriterijus 10 tūkstančių gyventojų yra neadekvatus. E, mes žinome, kad E, skirtingose valstybėse narėse tas skaičius turėtų smarkiai skirtis, nes tai yra labai smarkiai susiję su savivaldybių bendradarbiavimu. Geresnis savivaldybių bendradarbiavimas yra e, gero valdymo ir masto ekonomikos padarinys. Ir vienintelis adekvatus lengstis būtų e, valstybinės pagalbos suma. Ir ponė Okny tokį pasiūlymą ir norėjo pateikti. Mes E, galvodami apie paslaugas vietos lygių, turėtume išanalizuoti skirtingus duomenis. Toliau sprendimas dėl išlygų. Vėlgi, supaprastinimas čia būtų sveikintinas. Tačiau supaprastinimas neturi būti daromas skaidrumo sąskaita. Mes e, norime atkreipti dėmesį į tai, kad reikalaujama aiškiai ir tiksliai pabrėžti, jog valstybės narės privalo užtikrinti, kad bendrovės, kurios gali būti baudžiamos, turėtų teisės e, užginčyti e, tas nuobodas ir galiausiai pasiekti, jeigu reikia, kompensaciją. E, paminėtos esminės, paminėti esminiai socialiniai poreikiai. Šis paminėjimas mums atrodo uh, adekvatus, tačiau reikėtų užtikrinti, kad bus suteikta pakankamai teisinių garantijų ir valstybės narės bei komisija pakankamai aiškiai apibrieštų pagrindinius socialinius poreikius. Taigi, apibendrindama, aš galiu pasakyti, kad šis paketas e, yra žingsnis į priekį, su tuo sutinkame, tačiau dar yra dalykų, kuriuos reikia išaiškinti ir mes tikimės, kad kompromisiniai pakeitimai bus E, suteiks galimybę tai padaryti. Taip pat norėtume priminti komisiją, kad suprantame, jog jai tenka kompetencija uh, užtikrinti konkurencijos sąlygas, bet ir Europos parlamento balsas turėtų būti išgirstas, kai kalbame apie paslaugas, kurios uh, yra aktualios mūsų piliečiams kasdienėme gyvenime. Uh, Sophie. Dėkoju, Sofija Infeld. Dėkoju, pirmininkė. Džiaugiuosi girdėdama, kad pranešėjas mano, jog ši diskusija neturėtų kalbėti apie ideologiją. Jau daugelį metų to siekiame. Nes jeigu pažiūrėsime į sutarties visus straipsnius, jie labai neutralūs. Ten nėra teikiamas prioritetas jokiam modeliui, jokių taisyklių labai konkrečių nėra numatoma, tiesiog yra rašoma, kad reikia elgtis pagal piliečių poreikius ir tai yra teisingas požiūris. Iki šiol, manau, komisija labai atsargiai elgėsi neutraliai, nesirėmė jokia konkrečia ideologija. Komisijos narys Almūnija aiškiai stengiasi rasti labai tikslinius, konkrečius sprendimus, tad iki šiol ėjome teisinga kryptimi. Ir todėl manau, jeigu kalbame apie visiškas e, taisyklių netaikymo galimybės, išimtys, jau čia prasideda ideologija, kadangi bet kokia bendro pobūdžio priemonė visada turi būti pateisinamai, turi būti pagrista visais atvejais. Dėl to čia man kyla klaustukas. Kai kalbėjome 2005 metais apie numatomas priemonės, Europos parlamentas parengė savo poziciją, o komisija pasielgė dar daug dosniau, dar bendresnės priemonės numatė, negu kad parlamentas reikalavo. Tad mane nelabai žavi raginimai praplėsti e, priemonių taikymą nepagrindžiant to. O žiūrint į pakeitimus, noriu pabrėžti tris dalykus. Visų pirma, pasiūlymas parengti teisėkuros pagrindą SKI Europos parlamente. Toks pasiūlymas tikrai nesulauks daugumos ir mano frakcija taip pat savo pozicijos nekeis dėl mano ką tik išvardintų priežasčių. Jeigu mes siekime supaprastinimo ir aiškumo, tai netaip turėtume elgtis. Nes jeigu mes leisime uh, pačioms valstybėms narėms nuspręsti, kaip jų viešosios paslaugos bus organizuojamos ir finansuojamos, tai kam tada reikia to e, teisėkūrinių taisyklių europinių lygių. Ir kitas dalykas, sutinkame su tuo, kad reikėtų stengtis supaprastinti ir pašalinti benikalingą administracinę naštą, e, bet mes čia esame netokie užtikrinti. Galbūt įtikinamai skamba pasiūlymas e, remti savivaldybės gyventojų skaičiumi, bet nežinau, kaip tai atrodytų praktikoje. Ir galiausiai pranešime yra kalbama apie Niderlandų būsto asociaciją. Aš visą laiką esu už tai, kad būtų įvardintos institucijos, kurios elgesi netinkamai ir sugėdintos viešai. Bet šiuo atveju esu kitokios nuomonės. Manau, kad netikslu čia yra minėti tokius konkrečius vardus ir pavadinimus, nes atrodo, kad Europos komisijos sprendimas yra tai toks, kad būsto sektorius neturėtų gauti valstybės paramos savo veiklai ir tai turėtų labai neigiamą poveikį būsto sektoriui. Ir dėl to manau, kad jeigu bus daroma nuoroda į būsto situaciją Niderlanduose, tai turėtų būti daroma kitaip, nes dabartinė formuluotė yra absoliučiai netiksli. Aš žinau, kodėl ta, ta, ta nuoroda yra daroma, bet nesutinku su ją. Dėkui, Paskalin. Oui, moi Aš e, visuomet su džiugesiu prisimenu, kad e, diskutuojame dėl e, valstybės paslaugų reglamento ir kada nors dešimtis milijardų eurų valstybės administracija perduos bankininkystės sistemai turbūt. Europos komisija e, supras, kad tai yra um, e, konkurencijos iškraipimas ir mes patirsime e, įvairių netikėtumų. Kai kalbam apie visokias deminimi detalės ir panašius dalykus, mes suprantame, kad iš tiesų autorizuojame viešojo kapitalo investicijas į sistemas, kurios to neturėtų reikalauti. E, Todėl aš sakyčiau, kad reikia šiek tiek daugiau energijos įdėti į tai, kad užkirstume kelią e, konkurencijos iškreipimas bankininkistės sektoriuje ir kad tai nesispindėtų e, valstybės paslaugų e, sektoriuje. Aš uh, E, išklausiau Peterio Simono ir turiu tokių pat klausimų kaip ir kolegė iš EPP. Kaip jis ketina įtraukti naują Europos komisijos tekstą į pakeitimus? Europos komisijos tekstas buvo pateiktas tada, kai mes jau pateikėme savo pakeitimus ir tai rodys, kad mes dabar turim ieškoti kuo protingesnio darbo metodo, kad bendradarbiautume su komisija. Taip pat norėčiau išklausyti komisijos atstovo, nes atrodo, kad jie yra čia kaip komisija ketina įtraukti Europos komis... parlamento nuomonę į savo dokumentus. Nes aš žinau, kad mes visi esame spaudžiami laiko terminų, tačiau kai komisija pateikia oficialų tekstą po to, kai Europos parlamentas jau yra parengęs savo pakeitimus e, pranešimui, tai diskusija tarp institucijų tikrai nepalengvėja. Galbūt tai netgi būtų negerai vertinama iš mūsų pusės, iš parlamentarų pusės. Aš labai norėčiau, kad Europos komisija atsakytų, kaip ji atsižvelgs į Europos parlamento nuomonę. Ir žinome, kad e, šis paketo peržiūros procesas jau artėja prie pabaigos, beliko keletą savaičių. Labai trumpai dėl tų dešimties tūkstančių gyventojų e, kriterijaus. Kiti kolegos apie tai kalbėjo. Mes suprantame ir esame įsitikinę, kad tas skaičius yra kaip ir geras. Aš pats gyvenu Paryžyje, Paryžiaus regione, įskaitant e, ne tik miestą, bet ir e, visas aplinkinės komunas, kurias yra daugiau negu 10 milijonų gyventojų, jos e, gali e, padėti toms e, bendruomenėms, kurios yra toliau nuo Paryžiaus ir kurioms yra reikalinga tokia pagalba. Todėl aš manau, kad čia tas 10, milij... 10 tūkstančių e, skaičiaus kriterijas yra labai geras. Aš manau, kad žmonės gyvenantis Paryžiui ir aplink jį e, tam neprieštarautų, tai tik tai įtvirtintų tam tikrą e, tarpusavio prekybos, tarpusavio mainų koncepciją. Čia, manau, reikėtų galvoti ne tik apie ideologinius aspektus, bet ir apie konkrečius uh, E, teisinius elementus. Prižvelgime, pažiūrėjau, 14 straipsnį apie juridinės garantijas. Aš žinau, kad EPP pritarė tam, kad koncepcijos turėtų būti išaiškintos. Viskas turi išlikti subsidiarumo principo rėmose. Ir turime palikti kuo daugiau subsidiarumo, bet subsidiarumas e, turi e, būti įgyvendinamas uh, E, paslaugų tiekėjų, garantijų paslaugų tiekėjų um, užtikrinimo labui. E, kai kalbame apie išimtis dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų, e, Europos parlamentas turėtų greičiau labiau būti įtraukiamas į tas diskusijas aš sutinku su daug ko, kas siūlo komisija, bet aš asmeniškai manau, kad Europos komisija galbūt e, yra labiau atitolus, mažiau atitolusi e, nuo visuomenės poreikių negu kartais Europos parlamento pozicija. Todėl aš manau, kad 14 straipsnis šiuo atveju galėtų būti panaudojamas užtikrinant uh, E, politinės garantijas, tačiau demokratijos labui mes turėtume arči, labiau padiskutuoti tą temą, nes šis dokumentas yra nepaprastai svarbus e, piliečių kasdieniam gyvenimui. Mes negalime palikti vienos Europos komisijos priimti tokius sprendimus. Mes kalbame apie demokratinį legitimumą, tačiau e, šiuo atveju toks veikimo būdas, koks pasimtas, yra nepakankamas geram sprendimui priimti. Uh, Ir e, galiausiai e, norėčiau atkreipti Simono e, ir komisijos atstovo dėmesį į išlygų klausimą. Yra visas sąrašas, kuris yra pateiktas komisijos pasiūlyme Tas sąrašas mes nežinome, ar jis jau yra užbaigtas ar ne. Žinau, kad angliškame variante e, yra, um, e, angliškas variantas nėra visai toks pats kaip prancūziškasis variantas. E, prancūziškame variante mes nematome, ar tos išlygos yra um, e, tas sąrašas yra užbaigtas ar ne. Aš norėčiau, kad e, gerbiamas pranešėjas paaiškintų, ar tas sąrašas jau yra galutinai parengtas, ar dar galima įtraukti ir kitus sektorius. Ačiū, Gunaras. Dėkoju. Manau, kad čia kalbame apie pusiausvėros paieškas. Viena pusiausvėra svarbi tarp subsidiarumo ir vidaus rinkos atvirumo. Ir šioje diskusijoje galėtume remtis realią Europos ekonominę situaciją, nes kalbame apie visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, o jos apima labai didelę Europos ekonomikos dalį. Ir visi žinome, kad viena iš didžiausių problemų Europoje, kalbant apie skolų krizę, yra tai, kad trūksta ekonominio augimo ir plėtros. Ir visi žinome, kad dalis tos problemos atsirado todėl, kad mes netvėrėme savo vidaus rinkos naujoms paslaugoms vartojome tą metaforą ir palyginimą apie telekomą. Bet dauguma mūsų turbūt sutinka, kad situacija gerėjo nuo tada, kai telekoma, telekomai turėjo konkuruoti su kitomis tokių paslaugų teikimo kompanijomis, kadangi vartotojai įgavo pasirinkimą. Ir manau, kad kuo arčiau paslauga yra prie eilinių piliečių, tuo yra svarbiau, kad ta paslauga būtų kaip galima aukštesnės kokybės ir kad ji būtų teikiama kaip galima veiksmingiau. Kitokia situacija yra nepriimtina. Dargi, kalbant, todėl ir svarbu yra pusiausvyrė tarp subsidiarumo ir vidaus rinkos. Ir tai turėtume paminėti teisės akte. Ir be abejo, daugiau galime pasiekti, jeigu kalbėsime aiškiai, bet nepamirškime, apie ką turėtume aiškiai kalbėti. O turime kalbėti apie tai, kad visuotinės ekonominės svarbos paslaugos negali būti naudojamos kaip pretekstas e, numatyti nesažiningos konkurencijos e, sąlygas arba pateisinti monopoliją. Todėl manau, kad rengiant kompromisus reikia nepamiršti ir pusiausviros tarp viešojo tokių paslaugų finansavimo ir pagalbos įmonėms. Kadangi nemažai lėšų skirtų valstybiniai pagalbai yra skirtos pačioms įmonėms, jų veiklai, bet ne konkrečiai paslaugoms. Dėl to susiklosto tokia situacija kaip Niderlandų būsto sektoriuje. Ir dėl to manau, kad yra daug svarbiau numatyti finansavimą pačiai paslaugai. Šiuo atveju numatyti pagalbą žmonėms įsigyti būstą ten, kur jie gyvena, o nestatyti socialinius būstus kažkur konkrečiose numatytose vietose. Ir jeigu mes griežtai laikysimės tokio principo, kokio yra laikomasi dabar, mes kaip tik nepadėsime savo piliečiams, o padėsime įmonėms, kurios, kaip žinia, ne visada yra tiek susikoncentravę į paslaugos kokybę, kiek turėtų. Jie yeah tos įmonės dažnai siekia tiesiog ekonominio augimo didesnio pelno. Taigi, apibendrinant, norėčiau paprašyti pranešėjo, kai jis renks kompromisus, nebūkite pernelyg ideologiškai nusiteikęs. Aš nesakau, kad jūs būtinai remsitės kažkokiam ideologiniam nuostatom, bet noriu priminti, kad ideologija nereiškia, kad reikia ginti praėjusius institucijų, praeities institucijų darbo principus, bet ideologija reiškia stengtis užtikrinti kokybę ir pagalbą piliečiams. Čia yra labai didelis skirtumas. Ir taip pat laikantis šito principo, būtent taip suprantant ideologiją, reikia nepamiršti ir valstybių subsidiarumo principo, tačiau turėtume bet kokiu atveju neleisti e, pateisinti monopolijų. Visais būdais turime stengtis pagerinti paslaugų kokybę. Ačiū, Piteri. Aš manau, kad pranešėjas išreiškė labai aiškės mintis, labai džiaugiuosi, kad Piteris Simonas yra pranešėjas, bet labai įdomu girdėti vartojant terminą ideologija čia. Nes manau, kad ideologija pati iš esmės nėra blogas dalykas, svarbu yra nenukrypti į kraštutinumus. Nepamirškime, iš kur atsiranda ta ideologija. Jinai atsiranda iš įsivaizdavimo, kad egzistuoja tobula rinka, bet tobulos rinkos nėra kaip ir nėra tobulo žinių, tobulos išminties ir panašiai. Taigi, jeigu vartojame terminą ideologija, turime būti atsargus, kad netrodytų taip, kad mes norime remtis ideologiją taip, kaip, mes, kaip ją suprantame mes, bet nenorime remtis tokia ideologija, kokią norėtumėte matyti jūs. Nereikia nukrypti kraštutinumus. Tiesiog visi sutarė kad reikia numatyti priemonės, kurios būtų tikslingos ir veiksmingos. Mes visi norime padėti piliečiams - policija, armija, e, kariuomenė, sveikatos paslaugos. Tas pats atvejis, jos yra skirtos padėti piliečiams. Kiekvienoje iš šių sričių nėra bandoma apginti monopolių. Tiesiog reikia rasti išmintingą sprendimą ir pusiausvirą tarp paslaugų tiekimo struktūros, paslaugų kokybės ir jų finansavimo. Ir pranešėjo nuomonė iš dalies tą ir teigia. Aš nenoriu, kad mes taptume panašus į Hongkongą, kur viskas yra vertinama pagal žemiausią bendrą vardiklį. Uh, turime elgtis išmintingiau. Aš galiu jums pateikti ir daugiau pavyzdžių. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė, kur paslaugų liberalizavimas yra daug labiau pažvel, pa, pažengęs. Žvelgiu, ar yra atstovų iš EKR frakcijos. Jie turi tokią nuomonę, kurią turbūt niekas iš mūsų nepritartume, kalbant apie paslaugas. Bet aš tik noriu pasakyti, kad reikėtų vertinti pranašumus mūsų pateikiamo pasiūlymo, bet ir susitelkti į juos, o ne į dabartinės situacijos trūkumus. Pranešėjas siekia pusiausviros, jis tai pabrėžia, ir pabrėžia poveikio proporcingumą. Aš pritariu tam. Ir manau, kad komisija turėtų šį kartą atidžiau mūsų paklausyti. Parliamentarian... Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Žinoma, išskyrus patį pranešėją. Ponas Kampa norėjo pateik, pateikė klausimą e, komisijai. Todėl pranešėjų leidus aš paprašyčiau komisijos atstovų pasisakyti. Klausimas, kaip supratau, buvo, kaip jūs atsižvelgsite į parlamento nuomonę. Kaip įtrauksite ją. Norėčiau aš irgi tą išgirsti. Gal kas galėtų atsakyti? Yes, thank you very much. Labai ačiū. Komisijos narys Almunė visuomet pabrėžia, kad e, jam Europos, dialogas su Europos parlamentu, kitomis interesuotomis visomis valstybėmis narėmis yra labai svarbus. Jis nori tęsti peržiūrą skaidriai ir atsižvelgti į visas Europos parlamento pateiktas nuomonės. Žvelgdama į kalendorių matau, kad e, jokių E, nesuderinamumų nėra. Laukiame komentarų iš suinteresuotų pusių, iš valstybių narių. Jų e, komentarus aptarsime šio mėnesio pabaigoje. Per lapkritį bandysime užbaigti tekstą, o kol kas tęsime dialogą su jumis ir kitomis suinteresuotomis pusėmis. Be to, atsižvelgiame į komentarus, kurie jau buvo išsakyti šiandien, kurie bus išsakyti per artimiausias savaitės ir mėnesius. Jeigu per lapkritį gausime parlamento pranešimą, jį, į jį dar galėsime atsižvelgti. Mūsų komisijos narys paskelbė, kad jis norėtų, kad naujas tekstas būtų priimtas iki šių metų pabaigos. Vadinasi, jeigu viskas sklandžiai klostysis iki, rugsėjo, iki gruodžio pabaigos, mes galėsime atsižvelgti į visus iš Europos parlamento pateiktus komentarus. Ačiū. Labai ačiū. O dabar kreipiuosi vėl į pranešėją Peters. Herzlichen Dank für diese äh, konstruktive Diskussion und ich möchte als. Ačiū visiems už konstruktyvę diskusiją ir mm, bandyčiau atsakyti į kolegų klausimą dėl to, kaip čia dabar elgsime su komisijos pasiūlymu, pasakydamas, kad tai yra esminis dalykas visam likusiam procese. Ir dabar galime rinktis tarp dviejų dalykų. Arba apskritai tą dalyką pamiršime Ir čia iš tikrųjų istoriškai tiesiog pirmą kartą taip matyt pasielgsime. Arba kitas kelias yra atsižvelgti į tuos naujuosius komisijos aspektus ir pateikti savo nuomonę dėl to be jokių ideologinių pasvarstymų. Mes išgirdome, ką tik tai, ką siūlo komisija, esame su to susipažinę ir reiktų pateikti savo poziciją dėl to, nereiktų sakyti 14 straipsnis taip visada tinkamas tokiem atvejam arba ne, niekuomet neturėtų būti taikomas. Reikia tiesiog atsižvelgti į tai, ką sakė komisija. Ačiū komisijai už pasisakymą. Komisijos narys Almunija dar vasarą, kai aš su juo kalbėjausi, labai panašiai e, dėstė savo mintis, sakė, kad yra pasirengęs atsižvelgti į mūsų įnašą, į mūsų indėlį. Ir tai nėra savame suprantamas dalykas. Ta iniciatyva ir mūsų įstaiga turi rodyti, ne komisijos e, tai užduotis. Ir e, komisija savo pirmąjį pranešimą dar kovo mėnesį pateikė, tai mes irgi galėjom kovo mėnesį pradėti tuos darbus. Bet man te buvo skirtos penkios savaitės parengti pranešimą. Dėl to komunikato, aišku, negalima čia nieko primesti ir komisijai. Komisijai daromas didžiulis spaudimas, kuo greičiau numatyti šias taisyklės. Taigi galim tik padėkoti už konstruktyvę poziciją komisijos naro Almūnijos ir jo darbuotojų. Taigi, jeigu dabar užsimintume apie komisijos pasiūlymus, konkrečius sutikčiau su kolegė Saja, kad viena vertus suvokiamumo, suprantamumo aspektas yra svarbus, ar iš tiesų padėsim bendruomenėms, savivaldybėms tokiamis taisyklėmis, ar bus kas nors aiškiau ar ne. Aš jau išsakiau savo poziciją dėl to, kad jeigu pirmųjų trijų atman kriterijų nesupranti, tai tada nieko daugiau mm, negali padaryti, niekas tau nepadės, nes tada apskritai kam kalbėti apie ekonomikos E, sritį, jo suvokimą. Taip pat mm, kitas kolega ir kolegė Infelt ir jūsų kolegė Saja kalbėjote apie tai, kad e, kompromiso vardan reiktų dar padiskutuoti dėl neminimis taisyklių. Čia reikės dar labai nuodugniai peržvelgti komisijos pasiūlymą, taip pat dėl tų dydžių siūlomų bendruomenių dėl savivaldybių bendradarbiavimo aspekto, dėl didesnių probleminių e, savivaldybių reikės, manau, dar irgi ieškoti sprendimą ir manau, kad jį rasime. Kolegos nei e, pareikštas požiūris tikrai galėtų būti vienas iš sprendimo variantų. Klausimas dėl subsidiarumo. E, požiūris į jį tiko daugumai kolegų, daugelis įminėjo ir sutinku su mm, kolegos Hekmarko nuomonė, kuris jau paliko salę, jog mm, neturėtumėm tokiu būdu skatinti mm, nerentabilių, nepelningai dirbančių įmonių tolmesnės veiklos, bet veiksmingumo vis tiek galima norėti, pageidauti, jį skatinti, bet jeigu jau leisime komisijai be teisinio pagrindo, o konkurencijos teisės aktai nenumato atitinkamo teisinės pagrindo, ta, atitinkamo teisės pagrindo čia, tada būsim pralaužę ledus ir nieko nepasieksime tuo klausimu. Reikia dėl teisinio pagrindo klausimo dar kalbėtis. Ir ne vien tik parengti nuomonę dėl komisijos sprendimo, kurį galės priimti kokį tik nori. Čia visiškai nepriklausomai nuo to, ką galvojame apie veiksmingumą, negalime leisti, kad tai nutiktų. Toliau kitas dalykas susijęs su subsidiarum, susi, subsidiarumu ir nerentabiliomis įmonėmis. Sutinku su kolega, kuris sakė ir čia reiktų atsiriboti nuo ideologijos. Aš manau, niekas šioje salėje nenorėtų skatinti toliau dirbti neveiksmingų, ne, ne, nepelningų įmonių. Ir kolega Hekmarkas minėjo, kad reiktų pirmiausia galvoti apie pilietį, o ne apie tą įmonę. Remiamą. Bet būtent galvodami apie piliečius turim suprasti, kad praeitie darėme klaidų. Kolegas, kolegas Kineris paminėjo ne vieną tą klaidą. Kolega Hekmarkas e, ir teigiamų pavyzdžių minėjo telekomunikacijų sritį, pavyzdžiui. Ir šioje srityje vis dėlto klaidų aptikti galima. Vėliau viską vertinant. Ir apie tai reikėtų ir kalbėti tam, kad tas pamokas išmoktumėm galų gale. Čia trumpai tik tai paminėsiu plačiai juos ryšį. Kai telekomunikacijos dar buvo laikomos kaip visuotinės svarbos paslaugos ir kaip atitinkamas sektorius, niekas nekalbėjo apie tai, kad nereikėtų dėkti viso plačiai juos šio ryšio. Aišku, gerai, kad tas plačiausias ryšys, ryšys egzistuoja, bet vis dėlto, galvojant apie naują tvarką telekomunikacijų pasaulyje, vis dėlto Dabar jau džiaugiamės tomis įmonėmis, kurios prisideda prie to, kad plačiojostis ryšys būtų dėgiamas visur ir turim pripažinti, kad vadovaudomėsi senąją tvarką šios sektoriaus veiklos tikrai nebūtumėm to pasiekę. Matau kolegų pasiryžimą e, ieškoti kompromiso. Dabar turime tam laiko iki lapkričio mėnesio, galime pateikti savo pasiūlymus iniciatyvas komisijai labai džiaugsiuosi, jeigu bus galima atsižvelgti į mūsų pasiūlymus. Taigi ašis mūsų darbo aiški, dirbsime konstruktyviai, tikslingai ir, manau, parlamento įnašas į komisijos darbą po lapkričio mėnesio bus tikrai reikšmingas. Ačiū. Okay. Thank you very much indeed. So... Labai ačiū. Dabar numatyta, kad balsuosime spalio 17 dieną. Plenarinėme posėdėje bus svarstama per pirmąją lapkričio sesiją. Tada spėtume pateikti dokumentą komisijai, kad viską būtų atsižvelgta. O dabar grįžtu prie darbo atvarkės. Šeštas klausimas atidėtas iš vakar naujoji vartotojų politikos strategija pakeitimų svarstymas, žodis pranešėjui Alfredo Palonė. Žodis jums. Grazie, prezidente. Mi scuso con i colleghi perché ieri sono. Ačiū pirmininkė, atsiprašau kolegų. Vakar nelabai gerai jaučiausi, bet šį rytį jau sugebėjau atsikelti. Noriu padėkoti visiems už pakeitimus, kuriuos kolegos atsiuntė Manau, kad jie mano pranešimui suteiks papildomos reikšmės. E, rytoj, e, jeigu ne anksčiau, atsiųsiu Jums galutinį variantą, kuriame bus atsižvelgta į visus Jūsų pasiūlymus ir nuomonės. Dabar norėčiau e, apžvelgti detalės ir kritiką. Dėl pirmojo pakeitimo. Pono Alfano sakoma, kad krizė dėl krizės e, atsirado per didelis įsiskolinimas. Ponas Irlė apie tai kalbėjo irgi. Aš manau, kad ši krizė tiesiog nušlavė kai kuriuos visuomenės segmentus, kai kurias socialinės grupės. Mes Italijoje išgyvenome krizę, kaip ir kitos valstybės. Ir labiausiai nukentėjo uh, vidutinių pajamų e, klasė, socialinė klasė. Dėl to šis pakeitimas ir buvo pateiktas. Čia sakoma, kad per daug didelis skolinimas yra didžioji problema. O aš sakyčiau, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl atsirado krizė. Kita problema yra ta, kad žmonės netu, negali gauti kreditų. Kitas dalykas dėl E, subalansuotos aplinkos. Mes nesugebame e, rasti e, tam tikro ryšio tarp tvarios aplinkos bei vartotojų politikos klausimo. Todėl aš mielai dėl to balsuočiau, bet aš dar esu pasirengęs padiskutuoti kad galėtume pateikti pakeitimą žodžiu, leidžiantį pasiekti kompromisą. Ponas Tremosa, septintas pakeitimas. Sutinku su juo, bet norėčiau, kad būtų balsuojama atskiromis dalimis dėl šio pakeitimo. Čia e, sakoma, kad vartotojams turi būti suteikta informacija gimtaja kalba. Čia reikėtų aiškiai pasakyti, tai ir kažkokiu būdu paminėti nacionalinės ar regionų oficialiasias kalbas, o ne kalbas iš už ES ribų. Toliau pono Alfan e, pakeitimas, kuris įeina į e, kompromisus. Sakoma, kad milijonai vartotojų neteko labai daug turto dėl blogų konsultacijų, blogų patarimų. Nežinau, ar čia tikrai reikėtų taip sakyti, bet man susidaro įspūdis, kad kažkoks reglamentas šiame sektoriuje yra reikalingas. Turiu galvoje konsultacijas prieš prasidedant kriziai. E, konsultavimo sritis nebuvo labai griežtai reguliuojama. Ir gali būti, kad iš tiesų blogi konsultantai prisidėjo prie krizės. Tačiau negalim sakyti, kad e, tai yra vienintelė krizės priežastis. Tai tikrai nėra pagrindinė e, priežastis sukėlusi dabar susidariusią padėtį. Dar vienas e, kritinis komentaras norėčiau kolegoms e, jį paminėti, e, kolektyvinis kompensavimas, kolektyviniai er, kompensacijų reikalavimai. E, tai yra labai rimtas klausimas, kuriam um, reikėtų gilios diskusijos, galėtume tai paminėti, tačiau negalime paprasčiausiai išspręsti šios problemos čia. Turėtume teikti specialų teisės akto pasiūlymą tą temą ir apie tai turėtų diskutuoti visas parlamentas. Todėl aš paprašyčiau balsuoti atskiromis dalimis dėl 20 ir 11 e, pakeitimo. Nes e, reikia kuo daugiau paramos teikda, teikiant pas, mums teikiant pasiūlymus tokioje jautrioje srityje. Per šiandienos diskusiją aš pasižymėsiu visus pasiūlymus, kuriuos kolegos išsakys, visus komentarus. Ir iki rytojaus ryto aš jums atsiųsiu galutinį nuomonės variantą. Taigi rytoj rytą visos frakcijos turės galutinį variantą, kuriame bus atsižvelgta ir į pasiūlymus bei komentarus išsakytus šiandien. Visiems dėkoju, šešėliniams pranešėjams, ypač sekretariatui, taip pat kolegoms, kurie atsiuntė komentarų ir padėjo man parengti šią nuomonę. Ir jų pakeitimų dėka mano pirminis variantas pagerėjo. Ačiū. Hey, Dėkui. Antwin. Dėkui. Aš jau esu sakęs, man atrodo, kad pono Polonės parengtas pranešimas labai geras. Ir aš norėčiau tik tai pateikti keletą papildomų minčių. Visų pirma, dėl strategijos. Kaip aš suprantu, mes norime pasakyti, kad reikia pa, e, sugriežtinti profesinius standartus, kurie padėtų užkirsti kelią interesų konfliktams ir taip pat reikia sugriežtinti rizikos vertinimo taisyklės. O kalbant konkrečiau, finansinės paslaugos yra labai specifinio pobūdžio paslaugos, bet tai nereiškia, kad e, jų srityje reikia numatyti žemesnius vartotojų apsaugos standartus negu kad kitose srityse nepamirškime Europos vartotojų teisų hartijos ir ten numatomų vartotojų teisų. Manau, ne, ne, neverta man leisti šiai detalės, bet nepamirškime jos. Ir taip pat manau, kad reikėtų kalbėti ir apie vartotojų atstovus, pavyzdžiui, apie priežiūros institucijas arba institucijas, kurios galėtų būti pergrupuotos, uh, ir e, tos naujos institucijos galėtų e, vertinti, kiek yra garantuojamos vartotojų teisės. Taip pat e, sąlygos turėtų būti vienodos visiems rinkos veikėjams. Ponas Palonė jau minėjo, kad reikia užtikrinti, kad pagrindinės finansinės paslaugos būtų teikiamos visiems ir nenorime, kad būtų priimtami tokie sprendimai, kurie yra savavališki arba netgi diskriminuojantis. Jau gavome tekstą su galimais kompromisiniais variantais ir manau, kad mano pastebėjimai ten yra atspindėti pakankamai gerai. Dėkui. Ačiū, Sofija. Norėjote kažką pasakyti? Taip, aš labai trumpai. Gavome keletą kompromisinių variantų jų tekstų, galime jiems pritarti. Dar buvome pateikę porą pasiūlymų dėl smulkesnių pakeitimų, jų dar kol kas neaptarėme, bet iš esmės pritartume jūsų pakeitimams dėl kompromisinių variantų. Ačiū. Dėkui. Atrodo, kad niekas daugiau kalbėti nenori. Taigi, Alfredo, ar norėtumėte vėl pasisakyti? proprio in tempi europei, ma ehm, credo che... Eh, Labai trumpai. E, kaip sakiau, iki rytojaus ryto pabandysiu rasti tokius sprendimus, variantus, kurie būtų visiems priimtini. Ir rytoj juos jau turėsite. Daugelis jūsų sakė, kad ši tema yra labai jautri. Be abejo, su tuo sutinku. Ir e, manau, kad vi, mums visiems tai kelia nerimo ir dėl to turime labai didžiai renkti savo poziciją. Nes kitaip galime nepasiekti pagrindinio savo tikslo, jeigu susitelksime tik tai į techninius e, reglamentuojančius pasiūlymo aspektus. Tai nepasieksime pagrindinio tikslo, aš pasistengsiu, kiek galėdamas išvelgti jūsų pasiūlymus. Ačiū. Balsavimas vyks spalio 11. IMKO komitete spalio 17 ir taip pat turėtų vykti balsavimas pirmojoje lapkričio plenarinėje sesijoje. Ačiū. Ir manau, kad galime baigti šio ryto posėdį komitete. Lauksime visų po pietų, kur kalbėsime su ponu Žopoliu Trišė. Dėkui.